colleagues, um, welcome to this uh, first meeting of the Libe Committee. Gerbiami kolegos, sveiki susirinkę į e, Libe komiteto pirmąjį posėdį ir ypač noriu pasveikinti e, naujus narius. Dėl darbo tvarkės projekto e, norėčiau pasisakyti. Dabar ponia Inta noriu pasakyti dėl tvarkos. Ačiū. Aš pasisakysiu visų Olandų kolegų vardu, turbūt ir kitų tautybių kolegų vardu. Prašyčiau jūsų šio posėdžio pradžioje pagerbti um, nu, nušauto lėktuvo uh, aukas. Um, mes turėsime tokią galimybę tik tais uh, rugsėjo mėnesį per plenarinę sesiją, tai negerai. Ir antra, prašysiu išprotokoluoti, kad uh, Aš nemaloniai nustebinta ES institucijų tyla, tarp jų ir Europos parlamento kad jie net nepaminėjo Europos parlamento tinklapyje šito liūdno įvykio. Ir aš e, nu, tikėjausi, kad e, pirmininkas, parlamento pirmininkas rytoj po pietų e, turėjo pakviesti, sukviesti visus ir e, paminėti ir aptarti šitą e, klausimą. Na, e, manau, kad tai yra blogai ir bet kokiu atveju bent jau Libė komitetas turėtų pasiūsti šitą signalą visuomeniai. Dėkoju. Norėčiau paminėti, kad ypač naujiems nariams, kad e, plenarinė sesija yra e, turbūt pati didžiausia e, visus parlamento narius su, susi, sukviečianti sesija, todėl manau, kad tikrai labai gerai būtų būtent šiandieną tylos minutę paminėti šią tragediją. very much. And thank you for raising. Dėkoju. Dėkoju kad, už tai, kad iškeltė šitą klausimą. Colleagues, um, welcome to this uh, first gerbiami kolegos. Sveiki susirinkę į pirmąjį libę posėdį. Aš uh, suprantu, kad uh, artėja um, mūsų Mm, atostogos ir jūs visi nekantriai to laukiate. Ir dabar pradėdamas posėdį norėčiau e, paskelbti kai, ko, kai ką linksmesnio. E, nauji kolegos turbūt negavo naujos informacijos nu, nuo to momento, kai e, prisijungėte prie mūsų. E, kiekvieno posėdžio pradžioje e, yra pirmininko pranešimai, bus pateikiama kažkokia informacija, organizacinė informacija prieš perinant prie darbo atverkės klausimų. Dabar prieš save jūs turite dokumentų paketą. Aš jį gavau ir iš tikrųjų neperskaičiau. Taip nėra gerai. Būtų gerai, kad šios dokumentus perskaitytumėte jūs. Uh, E, ypač nauji nariai, jūs tikrai rasite čia naudingos informacijos. Mes esame viena e, iš pačių, vienas iš pačių e, didžiausių bendro sprendimo prieimimo komitetų. Ir na, jums šitą informaciją tikrai bus labai naudinga. Čia apžvelgėme įvairūs klausimai, tačiau be to mes žinome, jog šiame komitete yra sprendžiami klausimai reikalaujantis daug daugiau. Mes aptarėme, aptarinėjame, kad reiktų parengti kažkokį, kažkokį gairių paketą, kuris bus naudingas visiems kolegoms. Jis bus paskelbtas rūdienį tinklapyje ir e, jame bus kalbama apie policijos ir saugumo klausimus, prieglopsti, duomenų apsaugą, e, kovos narkotikais politiką ir kiti klausimai tai bus chronologiška tvarka išdėstytos gairės, tai yra kokie teisės aktai buvo parengti šioje srityje pagal datas. E, išsakytos visos nuomonės, rezoliucijos, teisės aktai ir panašiai. E, mes atsižvelgėme į visą kolegų nuveiktą darbą šioje srityje, tačiau nėra nei vienos vietos, kur viskas būtų apžvelgta vienoje, e, viename dokumente. Todėl manome, kad tai bus labai naudinga iniciatyva. Ir spalio mėnesį visą tai bus paskelbta internete. Tai bus pavadinta Mapping Exercise. Tai ypač aktualu šiam komitetui, atsižvelgiant į mūsų e, veiklos apimtį. O kol kas paskaitykite šitos dokumentus. Taip pat e, turime dar vieną inovaciją, tai mes organizuosime politikos e, apžvalgą visiems nariams, jeigu to reikės. Tai bus rudenį. Mes kalbėsime apie duomenų apsaugą, tai yra sudėtingas klausimas. Mes E, e, tai parengsime kartu su sekretoriatu komisija ir kitais e, ekspertais. Prieš pradedant dirbti ties kažkokiu klausimu, jūs gausite tam tikrą informacijos apžvalgą. Galbūt jūs dirbsite policijos ir saugumo srityje, galbūt duomenų apsaugos srityje ir jums informaciją pateiks labiau patyrę kolegos. Toliau. Apžvelgime šiandienos darbo tarkę. 10.30 e, pas mus atvyks Italijos tuninkančios valstybės e, du ministrai. Mes kalbėsime pirmiausia apie biudžeto e, klausimus. Tomas Tyčiovski, mūsų narys, trumpai pristatys biudžeto projektą. Pirmiausia, mes suteiksime žodį komisijai po to jūs e, e, galėsite padaryti savo pranešimą ir paskui pasisakysime e, narių komentarų, išgirsime narių komentarus. O dabar norėčiau steikti žodį Džiau. Ačiū pirmininkiu už komisijai suteiktą žodį. Pirmiausia, noriu pasveikinti Išrinkus Libė komiteto pirmininku, mes vidaus reikalų ir teisingumo generalinėme direktorate dirbantis pareigūnai tikimės e, sėkmingo glaudos bendradarbiavimo per artimiausius metus. Taip pat noriu pasveikinti poną Zdechovskį, e, kuris yra paskirtas 2015 e, metų biudžeto pranešimo pagrindinių pranešėjų linkime jam sėkmės šiame darbe. Taip pat noriu pasveikinti <clears throat> šioje salėje jau anksčiau dirbusius parlamento narius ir naujai išrinktus Europos parlamentarus, kalbant apie 2015 metų biudžeto projektą. Čia pradžioje norėčiau e, pateikti keletą bendro pobūdžio informacijos e, aspektų ir pristatyti po to komisijos bendrai pasiūlymą. Pirmiausiai, Naujoji daugiametė finansinė programa, kuri buvo patvirtinta 2014 metais, <clears throat> yra tas <clears throat> tvirtas pagrindas, į kurį remsis visi biudžetai iki 2020 metų. Taip pat norim priminti, kad komisijos pasiūlyme 2015 metų biudžeto projekte pateikti E, asignavimai įsipareigojimams e, ir komiteto pasiūlymai visiškai atitinka daugiametės finansinės programos skaičius. Signavimai mokėjimams buvo taip pat labai kropšiai apskaičiuoti ir juose atsispindi būtinos lėšų sumos tam, kad būtų galima pradėti gyveninti naujas programas ir baigti įgyveninti dabar finansuojamas programas. Kalbant apie decentralizuotas agentūras, kurios yra labai svarbus mūsų politikos rytyje, kadangi e, šios agentūros atlieka pagrindinį darbą Europos Sąjungos įnašai yra grindžiami komisijos komunikatu dėl žmogiškų ir finansinių išteklių agentūroms nuo 2014 iki 2020 metų. Ir e, šis e, komunikatas buvo patvirtintas praėjusiu metu Liepos mėnesį. Rengiant 2015 metų biudžeto komisija atsižvelgia į taikinimo procedūros išvadas tvirtint praėjusiu metu biudžetą, tai yra šių metų 2014, pagal kurį Europos Europolui buvo numatyti du papildomi etap, etatai e, per šią taikymo procedūrą. Tie etatai išliks 2015 metų biudžeto projekte. Komisija ir toliau tęsia e, <clears throat> savo politiką susijusią su praėjusiu metu biudžeto perviršiumi ir atitinkama e, ES finansinio įnašo dalimi į agentūrų veiklą. Taigi mes siekime ištikinti visus asignavimus tam, kad agentūros galėtų stabiliai veikti 2015 metais. Atsižvelgiant į finansinio reglamento nuostatas reglamentuojančias agentūrų veiklą, komisija privalo nubausti tas agentūras, kurios visiškai neįsisavina joms skirtų lėšų per praėjusius metus. Remiantis atinklų vertinimu buvo nustatytos tokios nuobaudos 2 procentai sumažinti asignavimus įsipareigojimams JASO agentūrai. Taip pat e, kitoms agentūroms, kurios daugiau nei 5 procentus e, joms skirtų biudžeto signavimų nesugebėjo panaudoti, bus sumažinti, sumažintas finansavimas 2 procentais. EU e lyzė agentūrai taip pat. Aš tikiuosi, kad e, <clears throat> šie veiksmai atneš teigiamų rezultatų 2015 metų prieglapščio migracijos ir integracijos fondo finansavimas, įskaitant pabėgėlių gražinimo ir integracijos fondo asignavimai įsipareigojimams didinami 3 e, procentais ir mokėjimų įsipareigojimai 130 procentų 2015 metų vidaus saugumo fondo <clears throat> asignavimai, įskaitant e, išorės sienų apsaugą, įsipareigojimai didinami daugiau nei 3 procentais ir 22 procentais sumokėjimai didinami. Aš tikiuosi, kad tokiu būdu mes sugebėsime gyveninti prisijimtus sutartinius įsipareigojimus, kadangi parlamentas praėjusiais metais dėl to ir 2013 pagristai e, kritikavo e, šių fondų veiklą, kadangi nebuvo skirta pakankamai signavimų mokėjimams. <clears throat> Tai, kaip minėjau, 131 srityje didinami mokėjimai 22 procentais kitoje. Taip pat e, teisingumo programos biudžetas, įskaitant e, teisingumo ir kovos su narkotikais programą arba narkotikų prevenciją, 5 <clears throat> procentais e, padidinami įsignavimai įsipareigojimams ir 24 procentais įsignavimai mokėjimams. Kalbant apie agentūras, su ES šešioms decentralizuotoms agentūroms veikiančioms vidaus reikalus rytė 2015 metams e, prašė padinti asignavimus daugiau nei 10 procentų, lyginant su 14 metais. Šis asignavimo padinimas daugiausiai susijęs su Europolo agentūra, kurios biudžetas didinamas 13 procentų ir EU lysa, kuri atsakinga už SIS ir vis <clears throat> internetinių e, informacinių technologinių sistemų <clears throat> įrengimą 22 procentais didinamas biudžetas. Teisingumo agent, srityje veikiančios agent, veikiančių agentūrų asignavimai, tai yra biudžetas didinamas daugiau negu 1 procentų lyginant su 14 metų biudžetu. Taigi tikiuosi, kad ta bendro pobūdžio informacija leis jums tinkamiau įvertinti komisijos pasiūlymą ir e, galėsite juo remdamėsi lengviau diskutuoti savo komitete. Ačiū, dabar suteiksiu žodį pranešėjai, pana Štichovskiui. Vážení členové našeho výboru, vážení představitelé Evropské komise. Labai ačiū. Norėčiau visų pirma padėkoti už šį padiktą pasiūlymą. Europos komisijos pasiūlymą peržiūrėjome ir rėmėmės kovos mėnesį gautais laiškais, kuriuos buvo atsiūs, kurie buvo adresuoti šiam komitetui, iš Europos komisijos. Taip pat mes patikime kritikos šiam pasiūlymui. Jeigu agentūrų Europol ir Aulizos ir kitų Frontex taip pat įsisavinimą padidinsime ir tuomet kad būtų atsvirta į tarptautinius pokyčius ir taip pat reikia atsvirti ir vidaus saugumo klausimus. Ir manau, kad dėl to labai svarbu imtis tinkamų veiksnių. manau, kad tai padės, gali padėti užtikrinti didesnį Europos piliečių saugumą. Taip pat. Norėčiau pasakyti, kad yra kitų sričių, kurias reikia pakomentuoti. Reikia paminėti terminus. Rūpiučio 27 dieną ir numatytas terminas pateikti pakeitimams į nuomonę taip pat iki pirmos arba antros e, rugsėjo dienos, kad jie būtų visi įtraukti, nes tuomet bus sustinkimas, posėdis ir po to trečią dieną balsuosime komitete. Tiek. Ačiū. Labai ačiū. Taigi, 20, e, rūpiučio 27 diena yra terminas. Nors žinoma, galime dar patikrinti, ar tikrai teisinga tai data. Bet kuriuo atveju labai ačiū. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Ir dabar kviesiu pasakyti naujus narius. Pirmiausia, pona Česek. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kaip Aldė šešėlinis pranešėjas. Ar galima? Pane pirmininkė, kolegos, palaikome išsakytą nuomonę ir prioritetus, taip pat norime padėkoti pranešėjai už tai, kad patikė subalansuotą nuomonę. Šiuo metu labiau negu bet kada svarbu, kad protingai tvarkytumėm biudžetą ir užtikrintume, kad agentūros yra pakankamai finansuojamos, kad galėtų atlikti savo funkcijas. Dėl to Aldė džiaugiasi, kad yra padintas biudžetas Frontex agentūrai. Taip pat, žinoma, bus stebima, ar agentūra efektyviai panaudos išteklius. Taip pat sutinkame su pranešėju, kad reikia išteklių vis man daugiausiai skirti žmogiškiesiams ištekliams, kad būtų galima atlikti geriau užduotis. Taip pat turėtume pabrėžti, kad labai svarbu užtikrinti pakankamus išteklius ir kitoms agentūroms, kurios dalyvauja viduržėmio jūros task force. Dėl priglašio prašymo agentūros, tai mums kyla klausimų dėl biudžeto ir norime, kad čia būtų skiriama daugiau išteklių. Nenorime didinti bendro biudžeto, vien tik bendro biudžeto. Galbūt būtų galima biudžetą balansuoti vienos sritėse mažinant, o kitose didinant. Pavyzdžiui, Libė laiške, anksčiau šis laiškė prašė, kad būtų dintas Euliza biudžetas. didelio masto informacinės sistemos nebūtinai numato didžiulius biudžetus. Norėtume paklausti komisijos, kodėl reikia taip didinti biudžetą. Dabar dėl teisėtvarkos. Tai mes turime parodyti gerą pavyzdį. Balandžio 8 dieną ES teisingumo teismas paskelbė nu, nuosprendį. dėl duomenų sulaikymo. Ir norėtumėm, kad komisija paaiškintų, kokios programos arba iniciatyvos yra finansuojamas iš vidaus saugumo fondo, kurios yra susijusios su šiuo sprendimu ir kurios gali paveikti šis sprendimas. Taip pat reikia atlikti nuseklę teisės analizę ir įvertinti visas finansuomas veiklas, kurios e, susijęs su domenų sulaikymu. Labai ačiū, pirmininkė. Labai ačiū. Dabar Demero. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat turiu pastabų. Na, būtų galima ir išsamiai labiau pakalbėti apie kiekvienos agentūros biudžeto didinimą. Ir e, čia jau kalbėčiau kritiškai labai. Nes juk svarbu yra ne, kad daugiau būtų išleidžiama pinigų, bet kad jie būtų tikslingiau išleidžiami. Tad reikėtų įgyvendinti biudžetus, tinkamai biudžetus taikyti, įgyvendinti. Pakomentuosiu Europolą ir kas vyksta šioje agentūroje. praeisiais metais biudžetas buvo padintas ir dabar studinamas iki 92 milijonų, kaip minėjo komisija. Europolo biudžeto didinimas turi visų pirma padėti dviems sritims. Informacinėms sistemoms, veiklos sistemoms bei ko, turėtų padėti vykdyti kovą su kibernetiniais nusikaltimais. Tačiau kaip dėl darbuotojų? yra tarp institucinis sustarimas, kuriame yra aptartas biudžetas nuo 14 iki 20 metų ir tam buvo nutarta, kad reikia 5 procentus sumažinti darbuotojų skaičių. Ir tai padaryti per 5 metus 22 ES agentūrose. Tad komisija pasiūlė kitais metais sumažinti 10 pareigybių Europolė, bet numatyti keturis laikinus kontraktus pagal trečiąją e, politikos sritį. Taigi šešis, šešis, sumažės šešiamis pareigybėmis ir kyla klausimas, ar tikrai Europol, Europolas galės įgyveninti visas užduotis, kurios jam keliamos. Dėl to matome prieštaravimą, didžiulį prieštaravimą. Ir Europolas neprašytų didesnio biudžeto. Jiems, jiems biudžeto užtektų. Ko jie norėtų, tai yra daugiau darbuotojų kad galėtų tikrai gyvendinti užduotis, kurios jums yra užduodamos ir kad galėtų turėti daugiau laikinų pareigybių. Jie norėtų turėti 19, galėtų samdyti laikinų pareigūnų pagal LG3. Tai būtų 3 milijonai eurų iš biudžeto, kad būtų galima mokėti atlyginimus šiems darbuotojams. Tomas pateikė pasiūlymą, kurį visiškai palaikytume be jokio pribojimų palaikytumėm. Vis tik e, reikėtų, norėčiau pasiūlyti keletą pakeitimų, kurias pateiksiu vėliau, nes dabar neužteko laiko. Ką norėtumėm pasiūlyti? Reikia užtikrinti, kad tikrai bus sukurti šie, ši, bus kurtos šios laikinos pareigybės. Norėčiau pabrėžti laikinos pareigybės. Taip pat yra dar vienas didžiulis prieštaravimas, kurį matome, kurį kelia komisija Komisija nori, kad agentūros būtų apjungiamos, pažiūrėjau, Europolas. Tačiau galbūt šitas pasiūlymas jau yra atmestas. Tačiau komisija ne, ne, nepaminė svarbus dalyko, kad jeigu ag, agentūros būtų apjungiamos, būtų galima staupyti nuo 15 metų 17,5 milijono eurų. O dabar štai vos vieniems finansiniams metams bus biudžetai didinami 12 milijonų eurų. Taigi, pirmininkė, norėčiau komisijai pasakyti, kad parlamentas atidžiai stebi visus veiksmus, ne, ne tik biudžeto įsavinimą, bet ir įgyvendinamą, bei ar tai darom argumentuotai. Taigi, Tomai, paremsime jūsų ataskaitą, taip pat pasiūlysime ir pakeitimą. Labai ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Dizdimera. Taip, labai ačiū, kolegos. Sprendu čia padėkoti pranešėjų už puikų atliktą darbą, kurį padarė taip greitai tikrai, norėčiau pasakyti, kad e, nuomonė mus tenkina. Ir džiugina rezultatas, labai gerai analizuojama yra kas siūloma komisijos 15 metų biudžetui, vis tik yra keletos pastabų. Trečioji dalis. Ten kalbama apie, tai, apie biudžeto trūkumą. Europos tarnyba atsakinga už priklašio prašymą. Manau, kad turint galvoje, kas vyko pastaruoju metu, reikėtų griežčiau formuluoti. Tik tais metais buvo priimtas šis paketas ir jį reikės dabar gyventi artimiausiais metais. Ir yra visiškai neprimtina, kad agentūrai, šiai agentūrai būtų biudžetas mažinamas, nors jos artimiausių metų darbo krūvis padidės. Ir vėliau dėl šios dalies pateiksiu pasiūlymų. Taip pat mūsų grupė norėtų pastebėti, kad aš nektume skyriuje biudžeto vidaus reikalų yra numatyta apie imigrantų ir integravimą, imigrantų gražinimą ir apie vidinės gražinimo strategijas. Tai matome, kad čia taip pat ir dėlis trūkumas. Toliau yra penktoji šitoji dalis. Manome, kad Libė komitetas neturėtų palaikyti didinimo tose srityse, kur dar nebaigtos yra diskusijos. Europolo reglamentas dar ne, neprimtas. Tad jeigu bus toliau didinamas Europolo biudžetas, na, negalime to pateisinti. Taip pat reikėtų at, kiek atidžiau kalbėti apie paramą anti-exit sistemai išmanėjimo sienų valdymui. Tikrai tai labai kontroversiška sistema. Ir siūlytume nu, šiek tiek nuosaikiau apie tai kalbėti tekste. Taip pat, na, baigdamas turiu pasakyti, kad tikrai sveikiname šį pranešimą, bet dar šešėlinis pranešėjas padiskutuosime apie jį. Taip pat turime patys parinkę projektą, kuris yra parinktas vienam tiksliktis, kad būtų užtikrinta geresnė sinergija, kad būtų geriau gyvendamas Romų strategijos bei regioninės politikos, kuriomis siekima užtikrinti geresnį išslavinimą Romų e, tautybės žmonėms bei mažinti segregaciją ypač e, gerinti vaikų padėtį. Romus reikia geriau integruoti į ES politikas. Jeigu ES tikrai nuoširdžiai sako, kad ekonominis augimas yra prioritetas visiems, reikia geriau integruoti Romus. Labai ačiū. Labai ačiū, Piterį. Ir paskutinis kalbėtojas, ponė Veržė. Ačiū, pana pirmininkė, ačiū pranešėjui kalbėsiu pakankamai trumpai, nes nepakankamai esu susipažinusi su pateikta informacija. Tačiau man susidaro blogas įspūdis dėl šio biudžeto tolygumo, užtikrinant pusiausvyrą tarp saugumo ir teisingumo, žmogaus teisų, piliečių teisų sričių Tos biudžetos rytis, kurioms finansavimas padidintas, yra susijusios su saugumo klausimais, taigi aš pusiausviros tarp teisingumo ir žmogaus teisų čia neižvelgiu, turiu minėję Frontexo, kitas programas, prieglapšio migracijos ir integracijos fondo. Man ir toliau nepatinka tas e, būdas, kuris buvo pasirinktas skirstant finansavimą. Na, finansinėje programoje per daug e, sričių ir klausimų palikta valstybėms narėms. Ir aš šiame komitete jau anksčiau esu pareiškusi nugastavimą, kad valstybės narės e, negali pačios susitvarkyti su daugeliu problemų. Galiu priminti tik tai tas nelaimės viduržėme jūroje ir todėl aš turiu nemažai klausimų su pranešėjų, nekantri laukiu šešėlinių pranešėjų susitikimo. Puiku, kad visi nekantri laukia šešėlinių pranešėjų posėdžio, tai yra labai gera darbinė dvasia, komisija norėtų pakomentuoti, prašau. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Buvo išsakytos kelios įdomios mintys apie e, skirtingą gautą indėlį. Visą tai mes pasižymėjome. Kalbant apie e, Frontex ESO, noriu pasakyti porą dalykų. Pirmiausia, 2015 metų biudžeto projekte numatytos lėšos ir e, tos lėšos, kurių prašė pačios agentūros, tai turiu pasakyti, kad mes visiškai patvirtinome jų prašomas sumas. E, tačiau labai svarbu paminėti, kad e, biudžetas nėra tai, kas yra iškalta akmenyje, tai turi būti lankstus instrumentas, toks jis ir yra. Jūs tai labai gerai žinote, nes jūs nuolat taisote biudžetus. Jeigu pasikeistų aplinkybės, o mūsų veiklos rytyje tikrai jos e, keičiasi, visada įmanoma koreguoti biudžetą, ypač kai kalbame apie Viduržėmio jūros regioną, kur e, ypatingai aktyviai veikia ir Frontex ir ESO. Kitas dalykas, kurį pastebėsiu, e, mūsų generalinis direktorius ponas Kruto kalbės šiame komitete po pietų ir kalbės apie viduržėmio jūros e, darbo grupę e, specialios paskirties darbo grupę. Jūs galėsite šios klausimus kartu su juo ir aptarti. E, taip pat buvo minėta labai svarbi mintis E, tai yra, kad nebūtina biudžetą didinti, jį reiktų geriau išleisti, mes galime tam tik pritarti. Aš manau, kad kiekvienoje e, išleidžiamų lėšų srityje visada galima pasistengti labiau, e, nuveikti daugiau su tomis pačiomis lėšomis arba net su mažiau. Atsižvelgsiu į tai, kad agentūrose tikrai trūksta darbuotojų ir visi nori kelti šitą klausimą mes tikrai pasižymime jį, tačiau taip pat yra labai aiškus įsipareigojimas, kad kaip ir parlamente, ir taryboje, ir komisijoje, ir kitose institucijose yra įsipareigota 5 procentai sumažinti darbuotojų ir būtent to mes turime laikytis. Tačiau agentūrose visada yra e, šiek tiek galimybės laviruoti. Ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie Europos ES lysą ir didelį biudžeto padidinimą. Taip e, yra Taip atsitiko dėl vizo, vizų informacijos sistemos atnaujinimo, kuris turės būti gyventas 2015 metais. Labai svarbios informacinių technologijų sistemos buvo atnaujintos, o tai kainavo daug. Ačiū. Norėčiau paminėti kolegoms, kad kaip ir e, praėjusiais metais mes numatysime pakeitimų datą, tai bus trečiadienis, rūpiučio 27 diena, vidurdienis ir e, dauguma pakeitimų yra e, pateikiami dėja tik tais anglių, anglų kalba. Ne todėl, kad aš kalbu angliškai, bet tiesiog tokia yra procedūra. Jeigu prieštaraujate, tai pasakykite tai dabar. Jeigu neprieštaraujate, tai deklaruoju, kad prieštaravimų nėra. E, taip pat noriu paminėti, kad čia pas mus lankosi šio komiteto buvęs pirmininkas e, ponas Durei. Turiu pasakyti, kad šiame komitete iš tikrųjų labai svarbus klausimas yra biudžetas. Mes e, atsižvelgėme į daugelio agentūrų siūlomus biudžetus ir todėl Labai svarbu, kad daug e, narių pasisakėte šią temą. Sutinku su tuo, kad e, jeigu valstybei nariai tai įdomus klausimas, tai svarbu jį iškelti. Na, taip pat turiu pasakyti, kad Fernando Lupės, ankstesnis pirmininkas, e, čia, nedalyvavo komiteto posėdėje, tad norėčiau uh, padėkoti e, jam e, šiandieną, jis čia šiandieną dalyvauja už jo nuveiktą darbą. E, jūs turbūt prisimenate, kad Libe komiteto pirmininkai, buvę pirmininkai čia šiandieną dalyvauja šiame posėdėje, tad mes turime galimybę jiems padėkoti už pirmininkavimą praeitie. Taip pat turime e, pasakyti, kad yra techninių nesklandumų dėl danų kalbos vertimo. E, turiu pasakyti, kad kolegos galite kalbėti daniškai, tačiau vertimo į danų kalbą nėra. E, kiek žinau, mes turime bent jau vieną daniškai kalbantį narį. Naujiems nariams man svarbu paminėti, kad labai svarbu mums užtikrinti vertimą jums į jūsų gimtasias kalbas todėl mes norime padaryti šį pranešimą. Matau, kad suspėjome pagal savo darbo grafiką. Pone Baši, norite pasakyti? Uh, e, si j'ai bien compris. Teisingai supratau, uh, turėtume pateikti pakeitimus tik anglų kalba dėl biudžeto. E, aš suprantu, kad e, iki rūpjūčio 20, tačiau suprantu, e, kad yra atostogų metas, tačiau tikrai <clears throat> tai nėra pateisinimas prašymui, kad mes turėtume pateikti šios pakeitimus e, nesaugintai kalba. Aš manau, kad galbūt galėtume nustatyti tvarką tokią, kad jeigu pakeitimų teikimo terminas yra labai trumpas, tai reikėtų e, nustatyti galimybę juos pateikti angliškai. Jeigu pateikimo terminas yra pakankamai ilgas, reikėtų gerbti daugia kalbystės principą ir leisti parlamento nariams pateikti pakeitimus savo gimtają kalbą. E, jeigu komiteto nariai pagėdautų, mes galėtume nustatyti 13 dieną lankščiai kaip e, pakeitimų teikimo terminą. Rūpjūčio 13. 13 diena kaip e, galutinis pakeitimų teikimo terminas, jeigu uh, Neprieštaraujate, naujiems komiteto nariams noriu pasakyti, kad e, pakitimų tikimo terminas visuomet baigėsi vidurdienį. E, dabar mes e, neviršėjome nustatyto posėdžio laiko, tai yra pakankamai gera žinia naujiems komiteto nariams. pusė 11 atvyks e, Italijos e, ministras, tačiau jie dar neatvyko. Taigi, Ana, jeigu norėtum dar dėl darbo tvarkos, ką nors pasakyti, suteiksiu tau žodį, na gerai, bendro pobūdžio pastebėjimas, prašau. Vi började ju mötet med en tråkig historia om flygplan. Ačiū. Klodai mes pradėjome šį posėdį nuo liūdnos žinios apie numušto Niderlandų lėktuvą, tačiau noriu priminti, kad e, prieš tris metus Utoje salė 69 norvegų socialistai e, buvo nužudyti ir septyni e, žmonės Oslo mieste. Manau, kad šį šiurpų įvykį taip pat būtina prisiminti. Nes nusikaltėliai norėjo išnaikinti jaunus žmonės, kurie tikėjo demokratiją, e, visuomenės politikos svarbą, manau, kad turime prisiminti šį įvykį ir norėjau atkreipti šį dėmesį, kad praėjo trys metai nuo tų žiaurių įvykių. Taigi paskelbsime dabar trumpą pertraukėlę, laukdami, kol atvyks Italijos ministras. Ne nueikite per toli ir kai jie atvyks, e, Italijos atstovai pratesime posėdį.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 Colleagues, we're going to begin the meeting. Colleagues, just one uh, bit of housekeeping. Kolegos, uh, šiek tiek informacijos. Ir po to perduosime žodį kolegoms iš uh, Italijos. Uh, prisimenant mūsų diskusiją apie biudžetą. Visgi nustatysime rūpiučio 27 dienos terminą pakeitimams Aš e, noriu jums tai pranešti, nes taip yra pagal taisyklės. Man didelė garbė pasveikinti atvykusius du kolegas e, iš e, pirmininkaujančios Italijos, ponas Orlando ir ponas Alfamo. Alfano. Jie yra vidaus reikalų tai yra vidaus reikalų ministras Andžiolino Alfano, teisingumo ministras Andrėjo Orlando. E, taryba e, labai susikoncentravo ties mūsų prioritetais, tai yra Viržėmio jūros regiono specialiosios apskirties darbo e, grupės klausimą nagrinėjo ir kitus klausimus, kurie yra šio komiteto prioritetiniai. Mes su komisija labai daug diskutavome apie e, šiuos dokumentų paketus, taip pat e, e, per, perkelimo klausimus, Sirijos klausimą mes nagrinėjome, bei apie politinę situaciją ir kaip Europos rinkimai įtakojo visus šitos klausimus. Viskas buvo puikiai organizuota. Turiuomenį diskusijas, apie tai galėsite išgirsti daugiau, galėsite užduoti klausimų ministrams apie tarybos posėdį, kuris, kuriam e, jie pirmininkavo. Taigi, pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Alfano 10 minučių ir paskui teisingumo ministrui Orlando vėlgi 10 minučių ir paskui galėsite užduoti e, klausimus. E, kaip tie klausimai užduodami koordinatoriai leis um, pirmą raundą klausimų ir paskui juos bus atsakyta. Jeigu laiko liks, bus organizuotas antras klausimų raundas. Taigi dabar pirmiausia suteiksiu žodį Angelino Alfano. Dešimt minučių nedaugiau. Prašysiu jūsų laikytis šito laiko termino. Ir tokiu atveju mes turėsime tikrai nemažai laiko klausimams atsakymams. Ačiū pirmininkė. Prezidentė Moareš per averą. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komiteto pirmininkui Moareš už tai, kad pakvietė į šį posėdį. Manau, kad jis dalyvavo mūsų neformaliame sustikime, kuris vyko Milane. Man didelė garbė šiandien būti šioje salėje, kuri pavadinta didžio europiečio ir taip pat nusipelnusio Italijos veikėjo vardu. Šiais metais e, e, prieš kelias savaitės buvo Italijoje minėtos jo mirties metinės. Puikiai suprantu, koks svarbus yra šis Italijos pirmininkavimo pusmetis. kuomet yra pasiskirstoma naujomis pareigomis tiek komisijoje, tiek parlamente. Svarbios yra kelios paminėtinos sritys, siekiant e, užtikrinti, kad žmogaus teisės ir laisvės ES ir toliau būtų ginamos ir saugomos. Taigi jūsų komitetas savo rankose laiko Europos ateities vadžias ir noriu pasakyti, kad mes esame linkę glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu, nes priimant sprendimus visose institucijose Europos parlamento vaidmo yra labai svarbus, ne tik dėl teisinių priežasčių, dėl bendro sprendimo prieimimo procedūros, tačiau apskritai vertinant Europos parlamento vaidmenį šiuo pakankamai sudėtingu laikotarpiu Europos Sąjungai. Italijos pirmininkamo tikslai vidaus politikos srityje glaudžiai e, siejasi su mūsų siekiu bendradarbiauti su naujai išrinktų parlamentu. Sieksime paspartinti tarp institucinio bendradarbiavimo procesus ir užbaigti e, mūsų pirmtakų pradėtus darbus bei perduoti estafetę Latvijai ir Luksemburgui. Kalbant apie tos iššūkius, kurie dabar, kurios dabar patiriame, reikia e, dėti daug pastangų, siekiant su jais susidaroti. Ir e, E, kalbant apie e, viduržėmio jūros regiono darbo grupę, e, kuri taip pat Milane posėdžiavo, reikia siekti, kad ši darbo grupė kuo greičiau pasiektų konkrečių rezultatų, taip pat turime nepamiršti ir vidutinės trukmės bei ilgalaikių tikslų, siekiant kovoti su nelegale migracija. Praėjusiu metu spalio mėnesį vadovo taryboje po Lampedūzos tragedijos buvo nuspręsta įkurti tokią darbo grupę e, viduržėmio jūros regionui, kuomet 300 žmonių žuvo ir e, Italija per savo pirmininkavimą ketina prekybai žmonėmis skirti labai daug dėmesio ir sieksime sugriežtinti tinkamas priemonės, kurios taikomos e, prekybos žmonėmis aukoms, e, taip pat daugiau dėmesio skirsime mm, be palydos keliaujantiems e, vaikams, jaunuoliams, Manome, kad naujai išrinktas Europos parlamentas, komisija ir taryba turėtų bendradarbiauti, ieškodami bendrų sprendimų ir e, bendrų atsakų į iššūkius, kurios patiriame prie ES išorės sienų. Kalbant apie išorės sienas, noriu pabrėžti, kad e, istorijoje nebuvo žinoma iki šiol jokia tokio pobūdžio valstybių konfederacija kaip Europos Sąjunga, kuri būtų atsisakiusi savo vidaus sienų. Mes tą padarėme, todėl privalome stiprinti išorės sienų apsaugą, todėl pirmininkavintis šalis stengsis dėti daugiau pastangų tam, kad būtų gyvendintos um, ypatingai didelės svarbos priemonės susijusios su, su išorės sienų apsauga. Mūsų prioritetas bus susijęs su žmogiškoju finansiniu ištekliu didesnių skirimų Frontex agentūrai, tam, kad ji galėtų daugiau pastangų dėti taip pat ir e, viduržėmė jūros regione, Mare Nostrum e, programos kontekste mes taip pat e, sieksime gyvendinti įvairias priemonės, kalbėdami apie išorės sienas, turime omenyje ne tik išorės sieną Viduržėme jūros regione puikiai suprantame ES rytinių išorės sienų apsaugos svarbą dėsime visas pastangas, kad pasinaudotume visomis turimomis priemonėmis tam, kad e, padėtume valstybėms narėms apsaugoti savo jūros sienas, bei kartu mes stengsimės e, kurti e, tobulesnę sistemą, kuri palengvintų keliavimo sąlygas legaliems <clears throat> migrantams ir e, keliautojams. Aš e, dabar jums pakartosiu tai, kas buvo kalbama Milane per neformalų susitikimą. Reiktų glaudesnio bendradarbiavimo tarp patinkamų institucijų, užsienio e, reikalus, užsienio reikalus kūruojančių struktūrų, teisingumo daus reikalų ministrų ir ketiname parenk, e, surenkti atitinkamus susitikimus susijusius taip pat su pažangiai išorės sienų. Apsauga, tose susitikimuose turėtų būti kalbama apie tarp institucinį bendradarbiavimą, e, išduodant vizas trečiųjų šalių e, piliečiams atvykti į ES, pavyzdžiui, mokslinio tyrimo tikslais, teismų sprendimų pripažinimas, siekiant užtikrinti tam tikras minų apsaugą, taip pat turėtų būti svarstamas, kalbant apie bendrą prieglapščio suteikimo sistemą, ją taip pat svarstysime. Ir tai yra sudėdamosios bendrosios strategijos dalys, iš kurių reikėtų daugiausiai dėmesio skirti saugumo klausimams. Nenoriu dabar nieko cituoti, tačiau visi puikiai suprantate, kad saugumas yra labai svarbi sudėdamoji piliečių teisų ir laisvų užtikrinimo dalis ir užtikrinti saugumą privalo valstybė narių vyriausybės, todėl vėl privalome įvertinti ES sutinkamas strategijas, jas peržiūrėti, pirmininkaujant į Italiją ketina tą daryti, taip pat ketiname uh, daug dėmesio skirti pagrindinių teisų apsaugai, vidaus saugumo problemoms, e, sėdami jas su įvykiais trečiosiuose šalise. Mūsų laukia labai rimtas darbas, nes strategijų peržiūra tikrai yra didelės apimties darbai ir mes turėtume siekti, kad iki 2014 metų pabaigos tas darbas būtų atliktas, policijos struktūrų ir Europolo veiksmų koordinavimas mums yra labai svarbus ir siekime pažangos šioje srityje. Taip pat e, Pirinkiaujant į Italiją daug dėmesio skirs kova su šešėlinė ekonomika, kova su nusikalstamomis organizacijomis, e, kurios bando dalyvauti, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų procesuose. Mes sustiprinsime kovą su korupcija ir ieškosime būdų, kaip veiksmingiau kovoti su teroristais. Bandysime parengti bendrą ES kovos su terorizmu strategiją. Daug dėmesio skirsime taip pat kovai su užsienio samdiniais. Mes e, e, Italijoje turime pakankamai gerų teisinių pavyzdžių, kaip tą daryti. Sieksime e, daugiau pastangų dėti kovodami su rasizmu, ksenofobija, kibernetiniais nusikaltimais. Tai yra dar viena prioritetinė sritis, kuriai skirsime daug dėmesio, jau baigsiu savo pristatymą pirmininkė, e, kuomet rengėme neformalų e, sustikimą Milane, norėjome e, civilių apsaugai skirti pakankamai daug dėmesio, pavyzdžiui, kovojant su gyvalinių nelaimių padariniais, kadangi valstybėse narėse už šios klausimus yra atsakingos skirtingos ministerijos. Mes norėjome atkreipti dėmesį į šią problemą. Taip pat ačiū už dėmesį. Esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus ir taip pat esu pasirengęs atvykti jūsų komitetą, kada tik pageidautumėte. Ir tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas su Europos parlamentu bus veiksmingas, konstruktyvus tam, kad e, galėtume bendromis pastangomis kurti saugesnę Europą. Say, you... Labai ačiū. Taip tikrai labai daug ką pasakėte, labai jums ačiū už tai. Dabar steiksiu žodį kitam ministrui Lando. Prašau, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir labai ačiū už jūsų indėlį į neformalią tarybą, bei ačiū už pakvietimą, kurį mums suteikėte. Sveiki, garbingieji komiteto nariai. Norėčiau pradėti išsakydamas viltį, kad e, šis komitetas, kuris susirinko visai neseniai, galės labai sėkmingai dirbti. Europai šis laikotarpis dabar labai svarbus yra ir reikia užtikrinti, kad Europos teisės aktai gins Europos piliečių interesus. Italija visai neseniai ėmės pirmininkauti ir aš norėčiau jūs patikinti, kaip kolega padarė, kad tikrai esu asmeniškai įsipareigojęs plėtoti veiksmingą bedarbiavimą tarp e, tarybos ir, ir Europos parlamento. Ir sieksiu to per visus ateinančius šešis mėnesius. Bus formalių susitikimų, taip pat bus neformalių susitikimų bus progų mums plėtoti mūsų ryšius. Norime plėtoti ES teisingumo sritį, pamatinės teisės. Pabrėžtina, kad valstybės, valstybės narių teisinės sistemos skiriasi ir reiks tam skirti daug dėmesio. Norime pažengti į priekį šioje srityje, ypač civilinės ir būdžiamosios teisės srityje, taip pat elektroninio teisingumo srityje bei dalinimas informacija apie teisės, teis, teismo procesus. Apie tai neseniai kalbėjome neformalų sutikimo metu taryboje. Manome, kad mums ypač svarbu bus užtikrinti, kad visos valstybės narės pripažįsti viena kitų teisminės institucijas. Tai yra na, būtina sąlyga bendrabiauti. Ir pirmininkaujantį Italiją ketina pasinaudoti gairėmis, kuris yra patvirtintos e, Europos Sąjungos, e, Europos Sąjunga teisingumo srityje. Ir per sutikimą Milane mes pas, paskatinome tarybą, kad šios gairės būtų įgyvendintos veiklos lygmenyje. Taip pat lauksime Europos komisijos pasiūlymų šioje srityje. Ir čia ketiname ypač daug dėmesį skirti trims temoms. Spėm procedūrinės garantijos ir saugikliai pagal Lisabono sutartį buvo užtikrintos geresnės e, garantijos ir, ir kaltinamiesiems, ir aukoms, ir dabar reikia užtikrinti, kad mūsų turimos priemonės yra geriau, bus geriau priderintos prie numatytų sąlygų. Taip pat reikia užtikrinti abipusį pripažinimą teismo sprendimams kad tikrai jie abipusiai pripažįstami ir kad tai daroma vis plačiau. Ketiname toliau plėsti galimybės konfiskuoti nusikalstam įgytus lėšas ir taip pat plėtoti teisinius įrankius. Pažymėjau, beje, valstybių narių nemažai kas išsakė tokį požiūrį, kad e, šios sritis yra tarpusai labai susijusios. Pavyzdžiui, teisų gynimas, sprendimų abipusis pripažinimas, instrumentų plėto, plėtotė. Taip pat, kad ir visam tam labai svarbu yra mokymai, kad e, visi dirbantieji teisės srityje išmanytų kitų šalių teisę. Taip pat labai svarbu yra pasitikėti vieni kitais. Pasitikėti sistemomis, kad tuomet visi, kurie veikia ar susijęs su teisinėmis sistemomis ir valstybių narių, galėtų pasikeisti tarpusavyje. Taip pat svarbu tai, kad pačios teisinės sistemos turi tarpusavio sąsajų. Tai svarbu. Ir svarbu užtikrinti pasitikėjimą, kad būtų galima gerinti taisyklės. Ir keletą artimiausių savaičių sutiknėsime su komisija. Sutiksime su komisijos nariu, kuris padės mums šioje srityje toliau kurti naujus veik, naujas veiklas. Dar norėčiau pakalbėti apie pagrindinius tikslus, kurie, kurie yra jūsų, jūsų dėmesio srityje. Ką mes norime pasiekti? Tai norime užtikrinti geresnį teis, teismo institucijų bendarbiavimą, taip pat užtikrinti, kad yra ryšiai tarp Mes žinom, kad yra ryšiai tarp teisingumo politikos bei ekonomikos augimo. Reikia mažinti riziką, kad organizuotas nusikalstamumas ims veikti teisėtoje ekonomikos srityje. Bendarbiausime šioje srityje ir su vidaus reikalų taryba. Taip pat kovosime su žmonių prekyba žmonėmis, su terorizmu, skatinsime pamatinių teisų gynimą, ypač duomenų apsaugos srityje. Būtent čia e, yra daug sąsijos to, ką pasakė ministras Alfano. Taip pat ketiname parengti naują teisinį pagrindą asmens duomenų saugojimai, naują teisinę sistemą. Žinome, kad yra įvairių sistemų, kuriomis galima vykdyti intervencijas ir mes ketiname iš esmės pažengti duomenų apsaugos rytyje, tiek tame, kaip duomenys yra naudojami, tiek tame, kaip yra naudojami teismo procesuose bei kitose teisinėse procesuose. Kad būtų užtikrinta, jog mūsų prieiga yra bendra, suderinta ir kad užtikrinama kuo daugiau apsaugos, taip pat užtikrinant, kad e, teisės sprendimai būtų priimami protingai ir teisingai. Taip pat e, bus daug skiriama dėmesio bendrabiavimui su trečiosiamis šalimis ir bus žiūrima, ar galima pasinaudotis duomenimis saugantis pavojingų nusikaltimų. Taip pat, žinoma, sieksime užtikrinti ir piliečių teisės kitose srityse. Džiaugiamės, kad Europos parlamentas šiai sričiai skiria labai daug dėmesio ir kad e, priima reglamentus per pirmą svarstymą. Tai yra labai svarbu. Taryba norėtų pasiremti tuo politiniu sutarimu, kuris egzistuoja šioje srityje. Sustikome su ponu Albrechtu, su pranešėju, vienu iš vicepirmininku. Ir e, sutinkame su tais numatytais privatumo reikalavimas, tai yra pamatinė teisė, taip pat reikia užtikrinti teisinį saugumą, reikia užtikrinti, kad duomenys tvarkom teisingai, taip pat užtikrinti duomenų dalinimos laisvę. Taip pat, žinoma, reikia sveikti ir į teisingumo teismo sprendimus šioje labai sitingoje srityje. Ypač todėl, kad tie sprendimai atsižvelgia į naujausius pokyčius. Taip pat labai daug svisme dėmesio ir Europos prokuroro tarnybos kūrimui ir diskusijai. Tai bus naujas sritis ir mes norime labai daug pažengti šioje srityje ir norime užtikrinti, kad tikrai turėsime veiksmingų priemonių, kurios bus naudojamos nusikaltimams tirti ir jų nusikaltimų prevencija, ypač nusikaltimus, kurie pavojingi Europos lygių. Žinoma, čia atsakomybė tenka ir nacionalinių valstybių teisėjams ir reikės numatyti aiškę sistemą, pagal kurią bus įmamasi veiksmų, bei sistemą, pagal kurią bus apginamos tų, kurie yra uh, tyriami, kaltinami taip pat teisės, jų teisės taip pat būtų užtikrinamos. Tad e, tirsime ir stiprinsime tai, kaip yra atliekami tyrimai. Milane apie tai kalbėjome, kaip yra atliekami tyrimai, ten buvo padaryti nemažai pažangos, siekiant sumažinti skirtumus tarp valstybių narių. Norime užtikrinti, kad visos teisinės priemonės, kur įmamasi, būtų įgyvenamos koordinuotai ir pirmikant valstybė norėtų artimiausių metų imtis diskusijų dėl direktyvos dėl finansinių interesų apsaugos. Taip pat sieksime pažangos Eurojusto srityje ir norėsime užtikrinti, kad jis galėtų paremti Europos prokurorų tarnybos darbą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad finansinių interesų apsauga bei bendros jurisdikcijos klausimas bei Europos prokuroro darbas, e, visos šios sritis yra tarpusai labai susijusios. Jeigu Europa turės Europos prokurorą, kuris tirs Europos lygių nusikaltimus, na tai tokio, tokio dalyko tikisi piliečiai, jie laukia, kad mes tokią sukurtumėm tarnybą ir turėtum tokią tarnybą. Ir jos reikia, kad būtų užtikrinta, jog Europos ištekliai būtų protingai ir tinkamai naudojami ir neišgrobstumi. Taip pat svarbu užtikrinti ir kaltinamųjų teisės. Reikia visus savo darbus šią srityje derinsime su parlamentu, diskutuosime su parlamentu. Taip pat ir beje tų teisės procesų, kurie susijęs su nepilnamečiais srityje. Mes taip pat to imsimės ir bendrabiausime su parlamentu. Kai tik, bus, kai tik turėsime konkretesnių pasiūlymų, iš karto, žinoma, Diskutuosime apie juos su parlamentu, taip pat ir sunkiausių nusikaltimų srityje ir žmonių, e, prikybos žmonėmis srityje ir terorizmo srityje. Čia reikia glaudus bendradarbiavimo tarp Europos institucijų ir pilietinės bendruomenės, nes pilietinė bendruomenė tikrai gali labai naudingai prisidėti diskutuojant prie šios srities klausimų. Reikia, kad būtų galima atimti bet kokius išteklius iš nusikaltelių, kad ir kaip jie būtų įgyti, taip stiprinant jų veiklą. Ir manau, kad galima daugiau užtikrinti diskusijų, kaip, kaip geriau abipusiai pripažinti sprendimus konfiskuoti turtą. Taip pat Rugsėjo 23 dieną bus aukšto lygio posėdis šią temą ir lauksime, tikėsimės, kad jau šis komitetas taip pat prisidėtų prie diskusijų. Europos prokuroro tarnybos teigimas yra sutingas procesas, ten yra naudojami sutingi instrumentai, taip pat tobulinami instrumentai, kurios naudoja teisės tarnybos, kurios veikia valstybės narėse. Ir e, reikia užtikrinti tam tikro lygio bendrabiavimą. Dėl to reikia ir europinio mokymų tinklo, kad būtų užtikrinti mokymai tiems, kas dirba šioje sistemoje. Taip pat turime atkreipti dėmesį ir į tai, kas vyksta jungtinėse valstijose, taip pat e, taip pat ir su Baltijos šalimis ir yra tam, kil, tam tikrų specifinių klausimų ir kalbant apie Rusijos federaciją, tai yra, yra daug iššūkių, kuriuos tikrai stengsime atkreipti dėmesį į saugumo srityje, laisvės srityje, kad užtikrintumėm, jog visi Europos piliečiai tikrai gali naudoti visomis savo teisėmis, kad tikrai užtikrintumėm kovą su korupcija, su sukčiavimu tikimės konstruktyvus bendradarbiavimas su Europos parlamentu, kad galėtumėm pasiekti šių minėtų tikslų ir apginti ES interesus. Manau tai, kad jog bandome supaprastinti teisės aktus yra labai svarbu. Tai taip pat buvo minėta neformaliai tardyboje. Mes bandome supaprastinti šiek tiek e, aktus, kad būtų paprasčiau Europos piliečiams. Tai padės sustiprinti, tai padės sustiprinti Europos Sąjungą ir tai taip pat padės užtikrinti, kad e, mūsų institucijos būtų vertinamos kaip veikiačios efektyviai, bei kad būtų užtikrinta, jog bendrabiavimas remsis abipusių pasitikėjimo. Taip pat reikės užtikrinti, kad piliečiai tikrai gali būti išgirsti institucijų, kuriuos jiems atstovauja, kad gali su jomis bendra, bendrauti, bendrabiauti. Tai tad labai jums dėkui, kad mane pakvietė ir žinoma atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Say... Labai ačiū. Andrėja e, noriu pasakyti e, parlamentarams, kad e, jūs parlamentą minėjote ne kartą ne tik čia, bet taip pat ir TVR daryboje jūs priminėte valstybėms narėms, kad Europos parlamentas atlieka labai svarbu vaidmenį, ypač duomenų apsaugos srityje. Uh, Ir manau, kad mūsų parlamentarai turėtų tai žinoti. Malonu tai išgirsti šiandieną dar kartą. Na, o kalbant apie darbo grupę, Italija yra lyderiaujančia valstybė narė šioje srityje. Tai yra labai svarbi žinia, kurią jūs šiandieną mums pasiuntėte. Mes turime labai daug narių, kurie nori užduoti klausimų jums. Aš e, turiu didelį, ilgą sąrašą norinčių e, klausti. Ir pasakysiu naujiesiams nariams, kaip, e, nori, e, kaip už, e, pareikšti norą užduoti klausimą. Jūs arba galite pakelti savo kortelę ir paprašyti koordinatorių jūs įtraukti į sąrašą. Mes pradėsime nuo koordinatorių. Paprašysiu kad visi kalbėtumėte trumpai ir nurodytumėte, kuriam ministrui užduodate šitos klausimus. Ir pasižiūrėsim, ar pavyks mums padalinti tos klausimus. Ir prašyčiau, kad visgi tie klausimai ir būtų tik klausimai, ne kalbos. Pirmiausia, Monika. Um, ich beschränke mich tatsächlich auf Ačiū, ponė pirmininkė, aš apsiribosiu klausimais, o ne pastebėjimais arba kitais išvedžiojimais, nes galėsime tą padaryti vėliau komitete. Pirmiausiai noriu paklausti pono Alfano. Italija, kaip ir kitos viduržėme jūros regiono valstybės patiria nemažą, nemažą emigracijos bangą, kur, e, kur tas emigracijos spaudimas didėja ne tik Viduržamio jūros regionui, tačiau kitoms Pietų Europos ir Rytų Europos valstybėms, kokiu priemonių pirmininkaujanti Italija galėtų imtis tam, kad e, šią temą būtų galima svarstyti, kalbant apie veiksmus, kurie nukreipti trumpalaikę perspektyvą, tačiau e, e, Manau, reikėtų svarstyti vidaus išorės politikos humanitarnės pagalbos platesnio masto teikimo priemonės tam, kad e, būtų galima apjungti kuo daugiau struktūrų Taigi, kaip Italija per savo pirmininkavimą galėtų parengti kartu su parlamentu ir komisija tam tikras bendrasias sąlygas ir jas apsvarstyti su kitomis institucijomis šioje srityje. Kitas klausimas susijęs su Frontex agentūros veikla, su šios agentūros plėtojimu, kokiu priemonė jūsų manimu reikėtų Frontex agentūros veiklos kontekste tam, kad ji galėtų daugiau paramos e, gauti iš valstybių narių ir e, padėti joms savo ruoštų kova su terorizmu. Kokių iniciatyvų Italija ketina imtis per savo pirmininkavimą tam, kad išvengtume tiksliau, kad galėtume duoti atkirti užsienio samdiniams kovotojams ir ISIS organizacijai. Kalbant apie kompetencijų pasiskirstimą susijusi su Europos prokuratūros veikla kovojant su tarptautiniais nusikaltimais. Aš manau, kad iki šiol Europos prokuratūrai nebuvo suteikta reikiamų įgaliojimų. Taip pat tuo pačiu metu konstatuoju, kad Eurojustas negavo papildomą finansavimo tam, kad spręstų šią problemą. Kaip ketinate stiprinti Europos prokuratūros veiklą taip pat ir finansinę? prasme, kad būtų galima šį klausimą veiksmingiau spręsti, todėl daugiau informacijos norėčiau išgirsti iš jūsų apie Apple veiklą. Taip pat e, paskutinis klausimas susijęs su Europos teisingumo teismo sprendimu dėl duomenų saugojimo. E, be būtino reikalo ir kaip ketinate čia koordinuoti valstybių narių pastangas? Mano prašymas būtų koordinatoriams iš tikrųjų atsižvelgti į tai, kad kad ne, e, neužrašytų į sąrašą viso komiteto. Na ir taip pat prašysiu, kad e, visi užduotumėte klausimus kiek įmanoma trumpesnius, nes kitaip nepavyks visus juos atsakyti. E, tad koordinatorių prašau kalbėti kiek įmanoma trumpiau, visų parlamentarų taip pat. Išsakykite tik porą minčių. Ir uh Dabar pasteisiu žodį e, poniai Sipal. Ačiū, aš duosiu pradžia kelis klausimus ministrui Alfano. Pirmiausiai klausimas susijęs su migracijos politika. Kaip konkrečiai ketiname užtikrinti, kad žmonės, kurie priversti bėgti iš savo tevinės, pavyzdžiui, iš Sirijos, iš tiesų galėtų atvykti į Europą E, prašyti politinio prieglopščio, kai mes tuo pačiu metu vis daugiau kalbame apie sienų saugumo stiprinimą, Frontex agentūros veiklos stiprinimą ir plėtrą, kaip konkrečiai ketinate užtikrinti, kad pabėgėliai galėtų patekti į tą saugų uostą Europą, teikti prieglopščio prašymą, net ir tais atvejais, kai jie tam, kad patektų į tą saugų uostą, turi pasinaudoti tam tikrų kontrabandininkų, nelegalių e, prekeivių žmonėmis paslaugomis. Kitas klausimas, siekiant mažinti spaudimą ES pasienį viduržėme jūros regione, kaip kovoti su nelegale migracija, kadangi ne visi migrantai arba pabėgėliai yra klasikiniai pabėgėliai. Kokių veiksmų ketinate imtis, kad valstybės narės tinkamiau organizuotų legalę migraciją ar nustatant tam tikras kvotas, tam tikras migrantų prieimimo vietas, centrus. Iki šiol ES lygmenių buvo daromi maži žingsniai, pavyzdžiui, melinosios kortelės sistema ir šio sprendimo siekiant sukurti bendrą europinę e, migracijos sistema nepakanka. Kelis klausimus noriu užduoti ministrui Olandu. Pradėsiu nuo Europos prokuratūros. Europos parlamente vyko daug diskusijų apie tai, ar Europos e, generalinis prokuroras turėtų būti atsakingas už didesnio masto e, arba plates, platesnį nusikaltimų ratą, ar tik už finansinius nusikaltimus mano frakcija. Mane, kad reikėtų taikyti būtent šios apribojimus, nes negalėjome savo įsivaizduoti, kokie teisinėje erdvėje Europos generalinis prokuroras turėtų dirbti, ypač <clears throat> nagrinėjant e, tarptautinius nusikaltimus ir e, kilo daug klausimų susijusių su kaltinamu asmenų teisėmis, su taikomis sankcijomis, su teisės sistemos viršenybė. E, Daug klausimų buvo iškilę mums, todėl manėme, kad pirmiausia reikėtų e, tam tikrą prasme išbandyti Europos generalinės prokuratūros veiklą tam tikroje siauresnėje srityje, kad išvengtume papildomų išlaidų. Šiame kontekste kyla taip pat ir duomenų apsaugos klausimas e, kuris yra susijęs su domenų apsaugos direktyva ir jos nuostatų taikymu užtikrinant e, policijos ir teisės saugos struktūrų bendradarbiavimą, kadangi valstybėse narėse e, vyroja skirtingos tradicijos susijusios su domenų kaupimu, jų vertinimu. Privalome ir šioje srityje užtikrinti, kad būtų apsaugotos pagrindinės e, kaltinamųjų, e, liudininkų ir nukentėjusiųjų teisės, kalbant apie procedūrinės teisės nepriklausomai nuo ES prokuratūros problemų. Ar Italija per savo pirmininkavimą galės užtikrinti, kad lėšos bus skiriamos ne tik sienų apsaugos stiprinimui, tačiau taip pat ir <clears throat> tam, kad būtų taikomos tinkamesnės, geresnės procedūros. Ar taryba dar iki šių metų pabaigos pateiks atitinkamus savo pasiūlymus dėl ES galiojančių domenų apsaugos e, nuostatų. Pons Kirkop, e, e, ECR frakcijos koordinatorius, tikiuosi pademonstruos anglišką sugebėjome kalbėti trumpai. Aš turbūt pasakysiu e, nuo Junktinės karalystės, o ne e, nuo Anglijos. E, Junktinė karalystė yra ES narė. Aš taip pat kalbėsiu apie saugumo klausimus. Aš manau, kad daugelis ES piliečių susirūpinę saugumu, kaip ir mes E, saugumu, kurio jie gali e, šiame pavojingame pasaulyje mėgautis. Taigi aš labai trumpai norėčiau paklausti pirmiausia, e, kaip anksčiau buvo klausta, Mes išgyvename labai nestabilę situaciją daugelįje e, sričių, daugie, e, su kuriomis yra susijusi Europa. Ir ypač šiuo metu e, nesaugumas didelis artimuose rytuose. Taip pat auga tokių grupuočių kaip ISIS galios ir mes tikrai turėtume tuo susirūpinti. Aš norėčiau sužinoti, ką apie tai galvoja virinkaujančioje valstybė dėl to, kaip reiktų gerinti bendradarbiavimą duomenų apsu, pasikeitimo srityje tarp policijos tarnybų esančių už ES ribų. Ar tai yra jūsų prioritetai? Ir taip pat norėčiau paklausti apie Europos foreign fighters. Ar jūs turite kokiu nors idėjų, ką darysite šioje srityje? Dabar dėl Europos arešto orderio iš naujo at, um, pradėta diskusija šio klausimu ir reforma. Šioje srityje yra didelis prioritetas mano nuomonė ir mes turėtume tikrai atlikti proporcingumo testą abiejose Europos arešto orderio um, rėmėjų ir, ir, ir pasisakančių prieš pusėse. Tai būtų labai naudingas, naudinga priemonė, jeigu užsitarnautų visuomenės pasitikėjimą. Ar jūs galėtumėte pakomentuoti Teisingumo teismo sprendimą dėl teisės būti pamirštam? Ankstesni politikai pateikė keletą pavyzdžių. Jie pašalino įvairius komentarus apie kuriais buvo kritikuojama jų politika, taip pat profesionalų blogai atliktas, atliktos pareigos buvo kritikuojamas ir tai buvo pašalinta. Aš manau, kad e, šitas sprendimas yra e, nepa, e, nepakankamai aiškus, blankus, neturintis išvadų. E, ir manau, kad negalima vadovautis tokiu sprendimu, kuris neužtikrina tinkamo mūsų saugumo. Galiausiai dėl e, nelydimų mažamečių. Nežinau, ką komisija nori pasakyti apie planus parengti direktyvą pagal Europos parlamento puikią ataskaitą apie nelydimus mažame, mažamečius, kuri, kuriai pritarė e, dauguma praėjusios kadencijos parlamentarų. Man labai įdomu šitas klausimas ir aš esu labai susirūpinęs tuo, tuo, kad labai smarkiai didėja mažamečių e, tikrai labai mažų vaikų, kurie e, yra išnaudojami. Ir e, nu, jie, juos išnaudoja tie žmonės, kurie neprisima už juos atsakomybės. Ir tai iš tikrųjų gėda Europos Sąjungai ir šitas klausimas būtų labai svarbus ir skubus Europos Sąjungai. Ačiū. Kitas koordinatorius, Aldės frakcijos koordinatorius ko, koordinatorė. Pone Vikstrom, dėkoju abiems ministrams už tai, kad atvykote čia ir norėčiau paklausti apie migraciją. Ponas Alfano apie tai užsiminė savo pasisakymę. Lampedusos tragedija vykusi praėjusiu metu E, spalio mėnesį e, yra pagrindas šiai diskusijai. Tada e, gyvės neteko 366 žmonės, tačiau tokios tragedijos vyksta kiekvieną dieną. Italijos piliečiai šios, šios žmonės gelbė ir norėčiau labai padėkoti Italijos piliečiams ir pripažinti jų atliekamą darbą. Jūs, ministrai, paminėjote Frontexo pasienio kontrolės sustiprinimo klausimus, tačiau jūsų pasisakomuose kai ko labai labai labai trūko. Tai yra to fakto, kad kiekvienas pabėgėlis šiandieną yra nelegalas, dėl to, kad jie neturi legalių ir saugių būdų atvažiuoti į Europos Sąjungą, į bet kurią šios valstybių narių. Tad aš norėčiau jūsų paklausti, ką ketinate daryti, jeigu kas nors per e, E, jeigu jūs ir ketinate daryti ką nors per savo pirmininkavimą, ką jūs ketinate iškelti į viešumą, ar jūs ketinate įsteigti teisėtus ir saugius būdus tiems žmonėms e, pabėgti nuo karo ir persekiojimo, kurie turi teisę į tarptautinę apsaugą Europoje, mūsų valstybėse narėse pagal Dženevos konvenciją. Ką jūs ketinate daryti ir jeigu nieko neketinate daryti, tai taip ir pasakykit. Ačiū. Um, next is our coordinator. Ačiū. Dabar uh, GUE frakcijos koordinatorė. Hab... Ačiū, Klodai. Tris klausimų grupės e, norėčiau panagrinėti. Pirmasis klausimas abiems ministrams. Penkerius metus vidaus reikalų teisingumo srityje veikia vadinamoji Stokholmo programa. Ten gyvendinamos įvairios iniciatyvos ir priemonės. Noriu paklausti abiejų ministrų, ar sieksite, kad ši programa būtų tinkamai įvertinta, ar tik tai prikabinsite prie jos naujas priemonės, kurios e, yra papildomai numatytos per jūsų pirmininkavimo pusmetį, ar bus atliktas e, viso programos įgyvenimo laikotarpio įvertinimas ar ne. Antras klausimas ministrui, ministrui Olando susijęs su domenų apsauga. Esu šiek tiek sutrikus. Jūs vien vertus kalbėjote apie uh, maksimaliai įmanomą domenų apsaugą, e, tačiau kalbėti taip pat apie būtinybę e, būti kuo veiksmingesniais, tačiau nieko nekalbėjote apie domenų apsaugos paketą. E, aš turiu minėti direktyvą, kuri labai nemėgiama taryboje, kaip e, vystosi reikalai su šios direktyvos ar rengimu, ar viskas yra sustabdyta, ar apskritai dar kokie nors darbai vyk, vyksta. Antras klausimas iš duomenų apsaugos srities susijęs su reglamentu. Noriu priminti, kad kalbant apie duomenų apsaugą, tai kalba eina ne apie e, keitimąsi duomenimis, kadangi e, nusikaltėliai yra suinteresuoti gauti prieigą prie duomenų, jais keistis, noriu paklausti, kokių veiksmų ketinate imtis ir kokia yra padėtis e, susijusi su direktyvos rengimu per artimiausius mėnesius šioje srityje. Kalbant apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, e, kaip konkrečiai ketinate šį bendradarbiavimą pagerinti, kadangi gauname žinių apie tai, kad santykiuose su trečiosiomis šalimis yra nemažai problemų kaip ketinate elgtis su iš ankstiniu duomenų e, saugojimo, ar yra konkrečių iniciatyvų šioje srityje ir paskutinis, paskutinis klausimų pastangų grupė susijusi su kova su nelegalia migracija, su išorės sienų apsaugos sustiprinimu. Noriu iš esmės paklausti, ar imsitės konkrečių žingsnių tam, kad e, rimčiau apsaugotumėte prieglopšių prašytojų pagrindinės teisės, ar šioje srityje apskritai bus imamasi kokiu nors veiksmu. Daug e, girdėjome apie tai, kad būtina plėtoti Frontex agentūros veiklą, įvairias programas įgyvendyti, noriu paklausti, kaip ketinate apsaugoti prieglopšių prašytojų teisės. Ponas Junkeris reikalavo, kad būtų suderinta prieglopšio prašymo tvarka ar kokiu nors konkrečių veiksmų šioje srityje per savo pirmininkavimą imsitės. Paskutinis klausimas yra susijęs su žudynėmis viduržėme jūros regione, tiksliau su žuvusiais asmenimis, e, nelegaliais e, migrantais, pabėgėliais, kokiu veiksmu imsitės, kad pabėgėliai e, daugiau nebežūtų prie ES išorės sienų, nes ši problema mums yra labai svarbi ir noriu išgirsti iš jūsų pasiūlymų apie konkrečias iniciatyvas. žaliųjų atstovė Franciska Keller. Noriu taip pat užduoti klausimą dėl migracijos ponui e, Alfano. <clears throat> Klausimas susijęs su programa, kurią pristatinėjate. Jūs norite skatinti bendrabiavimą su trečiosiomis šalimis migracijos srityje, apie kurias e, šalis čia pirmiausiai galvojate. Pratesant liberalų socialdemokratų ir guo atstovų mintis. Uh, dėl galimybės pabėgėliams legaliai atvykti Europos Sąjungą. Jūsų programoje apie tai nėra nei žodžio. Tai tikrai skandalinga situacija, kuomet pabėgėliai privalo patikėti savo gyvybės prekeiviams žmonėmis, pirmiausia, čia turiuomenyje pabėgėlius iš Sirijos. Taigi Kokių veiksmų ketinate imtis tam, kad pabėgėliams būtų užtikrinta galimybė saugiai ir legaliai atvykti į ES? Kaip ketinate daryti spaudimą taryboje valstybėms narėms tam, kad būtų jose e, steigiami pabėgėlių prieimimo centrai? E, būtų tikrai malonu iš jūsų išgirsti konkrečios informacijos e, Daugelis frakcijų parlamente to norėtų. Aš noriu aukštai įvertinti Italijos pastangas Mare Nostrum programą įgyvendinant. Parlamentas visuomet ragino valstybės narės parodyti daugiau solidarumo, taip pat ir migracijos srityje, tačiau Tokiu būdu mes negalime e, nusimesti nuo savo pečių atsakomybę susijusios su galimybė pabėgėliams legaliai atvykti į ES. E, dėl pabėgėlių perkelimo programos, manau, kad jūs klausimas tikrai buvo labai svarbus. RD frakcijos vardu dabar klaus ponė Farara. Ačiū ponė pirmininkė, du klausimus turiu. Prieš kelias e, dienas minėjote, minėjome 22-asios e, Timalijo tragedijos metinės, kuomet buvo nužudytas ponas Basolino Italijos prokuroras ir e, jo palyda. Italijos nusikaltėlį kelia grėsmę šalies ekonominiams ir politiniams struktūrams. Privalome užtikrinti, kad jie nepradėtų savo veiklos plėtoti tarptautiniu mastu ir e, kad e, nepatektų į pavyzdžiui, legaliai rengiamus viešuosius pirkimus. E, ar nemanote, kad turėtume daugiau pastangų dėti kovo, kovojant su mafija Europoje? Praėjusios kadencijos parlamente buvo įsteigta laikinoji tyrimų komisija, buvo padėti pagrindai tokiai veiklai koks bus pirmininkaujančios Italijos vaidmuo tam, kad ES mastu būtų galima suderinti baudžiamojo kodekso nuostatas, siekiant veiksmingiau kovoti su mafija, siekiant išalyti arba konfiskuoti nusikaltelių turtą. Pono Elfano klausimas dėl e, imigracijos. Mare Nostrum <clears throat> E, veikla galėtų ateitie būti e, koordinuojama e, Frontex agentūros, kuri neturi pakankamai išteklių ir nemanau, kad Frontex veikla galėtų pakeisti Mare Nostrum. Ar jūs manote, kad uh, Frontex galėtų veiksmingai pakeisti Mare Nostrum programą, ar nemanote, kad jungtinės tautos turėtų įsitraukti e, į atitinkamus veiksmus viduržėmė jūros regione? E, ar manote, kad tinkamai elgiamės, e, suiminėdami žmonės, kurie šiuo metu, pavyzdžiui, bando išvengti konfliktų savo šalyse ir bando patekti į Europos Sąjungą, prisiminkime neseniai žuvusius 30 asmenų viduržėme jūros regione. Europos Sąjungos e, e, pietuose šiuo metu patiriamas žiulis spaudimas, ypač Italija, jį patiria, manau, kad tarptautinė bendruomenė turėtų labiau įsitraukti į vykstančius procesus, kokiu veiksmu Italija ketina imtis tam, kad šiaurės šalis ES demonstruotų daugiau solidarumo priimdamos pabėgėlius, prieglopščio prašytojus, taip pat mes turėtume užkirsti kelią ginklų tiekimui iš ES į tas šalis, kuriuose šiuo metu vyksta pilietiniai karai. Thank you. Ačiū, baigiame dabar pirmąjį klausimų ratą, tai yra gera žinia, o bloga žinia yra tai, kad antrajam klausimų ratui užsiregistravo 203 kalbėtojai. Aš dabar noriu paprašyti dviejų ministrų nešaudyti visų šovinių ir kuo trumpiau atsakyti iš šios pirmojo rato klausimus. Grazie, Presidente. E, innanzitutto. Pone Alfano. Ačiū pirminkė. Pirmiausia, dėl imigracijos. Turiu pasakyti, kad Monika Holmeo labai teisingai pastebėjo, sakydama, kad yra ne tik viduržėmio jūros pas, e, sienos, mes turime visas Europos sienas, tarp jų ir rytų sienas. Ir iš tiesų aš tai ir pabrėžiau. Labai gerai žinome, kad e, kai galvojame apie sienas, tai mes galvojame apskritai apie ES ateitį, o tai reiškia, kad kai kalbame apie šiandien esančią skubę situaciją, tai mes kalbame apie viduržėmio jūros regioną, tačiau yra ir kitų e, situacijų, kitų ES sienų. Anksčiau yra taip e, buvę, kad daugelį, daugelį šalių teko suvaldyti didelius pabėgėlius rautus iš rytų. Būtent todėl mums reikia trumpalaikės strategijos, tačiau taip pat ir ilgalaikės bei vidutinės trukmės. Mes turime e, reaguoti į Afrikos situaciją e, ir reaguoti tai, į tai, kas vyksta pirmininkavimo e, metu. Visa tai yra atspindėta tarybos išvadose. Tokia yra mūsų strategija. Ir čia teisingai pastebėjote, kad mes kalbame ir apie imigracijos, ir apie sienų stiprinimo, ir apie pabėgėlių e, situaciją. Mes turime e, suvaldyti nelegalią migraciją, tačiau taip pat užtikrinti ir legalią e, migraciją. Ir Turime atlikti įvairius tyrimus, savo politiką padaryti patrauklesnę. Migracija, prieglopsis ir e, sienų apsauga, visi šitie klausimai turi būti sprendžiami e, solidarumo dvasioje ir dosnumo dvasioje taip yra numatyta e, sutartyje. Tai yra esminiai principai, kuriais turėtume remtis savo veikloje. o tam mums reikia tarptautinės apsaugos, kuri reikalauja politinės veiklos iš ES pusės, tai reiškia Europos veiksmų prieglopščio srityje. O tie veiksmai turi būti tokie, kurie e, padeda veik, e, apima ir atsakomybę, ir e, bendradarbiavimą, solidarumą. Mes manome, kad ESO darbas siekiant visų šitų tikslų bus labai svarbus. Svarbu, kad e, mūsų praktika e, būtų suderinama. E, esminis dalykas yra užtikrinti, kad pabėgėliai galėtų um, pasinaudoti tomis pačiomis procedūromis, kurie bevažiuotų Europoje. Jeigu procedūros bus vienodos, tai pačios valstybės narės labiau pasitikės kitų valstybių narių praktiką. E, mes turime kovoti su nelegale imigracija iš Afrikos, tačiau turime rasti sprendimus. Mes turime bendradarbiauti ne tik su tranzito, bet ir su kilmės valstybėmis. Pasižiūrėkime į Libiją ten situacija labai nestabili. Mums yra sunku dėrėtis su Libija, tačiau tai yra valstybė, iš kurios, į kurią e, iš kitų Afrikos valstybių atvyksta šimtai tūkstančių žmonių. Būtent todėl su Libija turime stiprinti bendradarbiavimą. Tai yra, mes turime užtikrinti, kad mūsų santykiai E, tarp užsienio reikalų ministrų ir vidaus reikalų ministrų būtų geri. Sutinku su taryba, sakančia, kad labai svarbu taikyti principą daugiau dėl daugiau, tai yra duoti daugiau tiems, kurie daugiau daro. Būtent todėl mums reikia holistinio požiūrio į mobilumą ir migraciją. Būtent todėl mes turime sustiprinti ir išplėsti turimas programas regioninę apsaugą tose sritise, iš kurių atvyksta migrantai. Mes turime sustiprinti artimesnį bendradarbiavimą su Junktinių tautų žmogaus teisų e, konvencija ir e, padidinti išteklius. Ir išteklius, kurie yra skiriami perkelimui tarptautiniu mastu. Sirijos tragedija toliau tęsiasi. Ir čia galiu atsakyti kitą klausimą – policijos bendradarbiavimą. Tai esminis elementas stengiantis kovoti su prekyba žmonėmis. Išklausęs daugelio jūsų klausimus – galiu atsakyti e, vienu atsakymu į visus juos. Reikia aiškesnių sprendimų iš valstybių narių pusės, nes dažnai jos priima sprendimus, tačiau ne visada juos vienodai traktuoja. Todėl mums reikia vienodo požiūrio priimant e, sprendimus įvairiose srityse, ar e, kalbėtume apie CEPOL, ar Europolą, ar bet ką kitą, bet kokias agentūras turėdami omenyje, mes turime e, e nustatyti jų strateginį vaidmenį. E, ir e, vienodą metodą įgyvendinti priimamus sprendimus. Kalbant apie Frontexą, buvo užduota daug klausimų, ko mes tikimės, ką ketiname daryti. Sienų klausimas bus labai svarbus, yra labai svarbus. ES ateičiai užtikrinti. Tai reiškia, kad agentūra atsakinga už mūsų programų ir tikslų įgyvendinimą negali būti maža institucija turinti tik kelis dirbančius žmonės. Tam mums reikia politinio sprendimo. E, čia bus svarbus Europos parlamento vaidmuo tvirtinant biudžetą. Frontexas yra viena iš tų institucijų, kuri padės ES pasiekti jos tikslus. Pone Sipul ir kiti uždavė klausimą dėl imigracijos, ką daryti. Aš manau, kad praktiškai tariant, mes turėtume įgyvendinti viską, kas buvo užsibriežta per, per, per ankstesnius pirmininkavimo laikotarpius. Pone Fikstrop gerai supranta šį e, klausimą ji yra pranešėja. E, yra priimti sprendimai susiję su darbuotojais ir studentais. Turime užtikrinti, kad Europa veiktų kaip, būtų kaip patraukos centras dėl savo kultūros, dėl savo um, mokslinių tyrimų potencialo. Kalbant apie terorizmą, puikiai žinome, kad šis klausimas yra labai jautrus. Dėl to, kad E, yra daug klausimų dėl ISIS Foreign Fighters. Pa, pa, taip pat e, pavieniai e, teroristai. Todėl labai svarbu, kad mes stiprintume ne tik policijos bendradarbiavimo programas, bet ir mūsų um, keleivių duomenų e, registravimo programas, taip pat e, e, SMAT, tai yra pažangiųjų sienų programas ir panašiai. Tai turėtų užtikrinti tinkamą judumą žmonėms. Be abejo, šitas klausimas neatsiejamas nuo duomenų apsaugos klausimo, tačiau ES investuodama į savo sienas neturėtų tik stiprinti tas agentūras, apie kurias mes kalbėjome. Taip pat turi e, Europą pasirinkti atitinkamas taisyklės ir teisės aktus, kurie užtikrintų savo piliečiams didesnį saugumą. Pirmininkė, e, jūs man duodate ženklą kalbėti trumpiau, nors ne visi turbūt tą ženklą pamatė. Aš pasistengiau atsakyti trumpai. E, tačiau dar noriu atsakyti į e, klausimą apie humanitarinį e, aspektą, tai yra nelydimus mažamečius. Šis klausimas yra humanitarnės skubos klausimas, mes turime nuo to pradėti. E, mes e, kalbame apie 17 mečius, tačiau vaikai, e, mes kalbame, dažnai situacija susijusi su daug jaunesniais vaikais. Kartais vaikai keliauja su šeimos nariais, kartais jie atvyksta norėdami prisijungti prie savo tėvų, kurie jau yra Europoje. Mes E, turime veikti civilizuotai, nuspręsdami, ar leisime vaikams atvykti pas savo tėvus. Ačiū. Labai ačiū. Matau, tai, džiugu, kad norite labai išsimėt skirti klausimus, tačiau yra labai daug nuodžių paklausti, dar 23 žmonės. Tad e, tenka labai, tenka jūs šiek tiek na, sutrumpinti. Ir steiksime jums laiko daugiau, kai kai e, užduos visi klausimus, kas nori paklausti. Tik prašau ministrė dabar kiek įmanoma trumpiau, o po to galis vėl atsakyti į kitus klausimus vėliau. Taip, labai ačiū. Tuomet aš tik keletą dalykų paminėsiu. Pradėsiu nuo prokuratūros klausimo ir nuo finansavimo. Žinoma, komisija priimšė sprendimus komisija nu, tai apie tai nutars, o dėl įgaliojimo apie tai dar bus kalbama vėliau, vis dar diskutuojama yra. Ir žinoma, taryba atsižvelgs į komisijos pasiūlymus, kurie bus patikti po darybų. Na, realiai vertinant situaciją, pasakytina, kad mažai tikėtina, jog bus atsakyta hupeis principo. principo, kas už tai moka. Tiesiog dėl to, kad būtų užtikrinta daugiau pritarimo projektui, bet to yra dar politinis aspektas. Politinėje srityje kyla tam tikrų iššūkių, kurie gali būti net ir sunkesni negu finansiniai. Nu, nes finansiniai iššūkiai tarsi labiau antriniai yra. Taip ir dėl to, kad sistema dar iki gal yra suformuluota. E, ir tai bus padaryta vėliau, toliau diskutuojant. Dabar dėl duomenų saugojimo. Tai taryba laukia komisijos pasiūlymo ir vėlgi komisija pasakė, kad pasiūlymą pateiks kiek galės greičiau. Taip pat dar dėl prokuratūros, tai palaikytume SIPO, ponios SIPO išsakytas pastabas tikrai reikia visų pirma atsižvelgti į, visų pirma imtis sukčiavimų, kurie kenkia ES finansiniams interesams. ES istorija rodo, kad jeigu yra tam tikrų numatomų aprib, iš ekstinio apribojimų agentūrai, tai galima vėliau išplėsti ir būtent taip yra geriausia ir daryti. Tad manome, kad Kad manom, taip manome, kad į, norint pasiekti sutarimas valstybių narių, reikia pradėti nuo mažų dalykų. Taip pat svarbu, kad nors ir pradant nuo mažų dalykų, reikia ne per daug viską sumažinti, ne per daug apriboti darybų metu. Nereikia tų prokuratūros galėjimų per daug susiaurinti. Taip pat Manau, kad šiai temai plėtojantis yra labai svarbu, jog būtų atsižvelgta į prokuratūros vaidmenį užtikrinant procedūrinės teisės. Pirmininkantė valstybė labai kruopščiai dirb šio klausimu ir stengsime toli pažengti. Dabar dėl iškeltų klausimų apie teisę būti pamirštam. Tai e, teismas na, nu, nustatė tokį pamatinį principą, pamatinį principą direktyvai bei paieškos pirkliams. Ir tarybai tai atsižvelgs. Taip pat paminėtina, kad tame sprendime numatyti kai kurie dalykai gali būti panaudoti kaip išeities taškas mūsų teisės aktams. Vis tik Neslėpsiu, kad valstybės narės labai įvairiai vertina sprendimą. Ir dėl to mes pasistengsime sukurti bendrą prieigą, pasiekti bendro sutarimo. Taip pat dar laukiame ir komisijos atsakymų dėl arešto orderių. Manome, kad arešto orderis yra labai naudinga priemonė. Ir dabar reikia užtikrinti, kad jinai yra pakankamai taikoma. Taip pat tuo pačiu metu užtikrinti ir visus e, spautinėmis teisėmis susijusius klausimus, kad jie sprendžiami teisingai. Taip, e, duomenų apsauga. Taip pat buvo kai kas išsakyta, ponė Enst, kėlė keletą klausimų. Suprantu, kodėl jūs nepatenkinta na, būtų galima čia daugiau išplėsti. Komisija nusprendė, kad reikia čia reglamento direktyvos ir manau, kad jie turi pagristų priešių tokiam sprendimui. Žinau, kad parlamentas nori didesnio sudarinimo. Tai būtų galima pasiekti reglamentu. per Milane vykusią neformalį tarybą diskusija parodė, kad didelė dauguma valstybių narių neparemtų tokio sprendimo. Ir tai svarbu yra. Juk taisyklės duomenų apsaugai turi visą ES teritoriją būti taikomos kiek įmanoma vienodžiau. Ir viską reikia nepamiršti, kad viena iš ankstesnių pirmininkačių valstybių buvo išsirinkusi direktyvą kaip prioritetą dėl spartumų priežasčių. Tai tikrai galėtų padėti aiškesnius atsakymus pateikti. Ir, na, dėl tų pačių priežasčių vis dar galima palaikyti direktyvą, nes reglamentas užtrunka ilgiau, be to pasiūlymas labai ambicingas ir apims visas ES įstaigas, verslą, piliečius. Tad e, vis tik yra taip pat manoma, kad reikia bendresnių teisės aktų prieš imantis konkretesnių teisės aktų, kurios taikys policija, teismai. Tai yra protinga veiksmų seka. Tad pasakytina, kad vienos valstybės narės labiau norėtų direktyvos, o kitos išsako tam tikrų problemų dėl politinių sprendimų šiame sprendime, šiame pasiūlyme. Vis tik norėčiau pabrėžti, kad bent jau iki šiol taryboje nebuvo pateikta pasiūlymų, kad būtų nukeltas, e, nukeltas diskusijos dėl direktyvos. Manau, tai yra labai pozityvų ženklas. Problemų šias rytie nebuvo. O jeigu yra ko nors gandų, kad neketiname toliau dirbti su šia direktyva, tai tie gandai visiškai neteisingi, na čia pabrėžti, kad visiškai neteisingi tokie gandai. Buvo iškeltas dar vienas klausimas dėl prokuratūros naujinimo. Tai e, pagal sutartį prokuratūra turėtų saugoti ES finansinius interesus. Ir tik tada, kai tie interesų saugumas yra užtikrinamas, po to jau galima žiūrėti į kitus nusikaltimus, kurie su to siejasi. Tad manau, kad taip einant bus galima tarybo pasiekti vienbalsiškumo ir taip pat sutarti su parlamentu. Toks būtų atsakymas į Ferraros, panis Ferraros klausimą. Kol kas nerealu būtų svarstyti apie tai, kad prokurta galėtų imtis visų nusikaltimų, viso organizuoto nusikalstamumo. Pragmatiškiau būtų pradėti nuo siauresnio išeigos taško ir tuomet na, pasirengti, pasiruošti ir galbūt po to būtų galima išplėsti. Galbūt būtų galima po to pasirengusios srityje, užtik, na, šioje srityje priimti papildomų nutarimų dėl e, nusikalstamai įgyto turto konfiskavimo. Ir jeigu čia pavyktų padaryti pažangos, tuomet atsižvelgus bei komiteto nuomonę būtų galima gauti naudos taip tikriausiai būtų protingiausia judėti toliau, užuot iškart perkrovus naują tarnybą, per, užkrantai per daug pareigų, nes kol kas tarnyba bus tikrai nelabai stipri, jei taip galima pasakyti. Tuomet buvo užduota klausimų dėl darybų su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Bus darybų etapas prieš rugsėjo antrąją kiek girdėjome, iki spalio turėtų būti parengtas tekstas. Ir tuomet visi galėsime pažiūrėti ir aptarti, kiek mus tenkina tų dėrybų rezultatai. Per pastarąjį ministrų sutikimą Jungtinės valstijos pirmą kartą pasakė, kad jiems reikia užtikrinti, kad jie savo teisės aktuose taip pat gins ir ES piliečių teisės. Ačiū. Pirmininkas. Taip, gerai kolegos, Laiko liko netiek ir daug. Pasiste ir pasistengime visi kalbėti trumpai iki minutės. Tuomet visi turės laiko pasakyti. Taigi, jeigu visi pasakysite tik iki minutės, tuomet užteks laiko visiems ir dar liks laiko ministrams. Nes ministrai tikrai labai greitai, trumpai atsakinėjo. Taigi, ponas Dijas Dimera. Ir, na, naudosiu šiuo keistu daiktu jį kilstelsiu, kai jau arties minutė. Ir tuomet jau jūsų sąžinės reikalas. Ar norite leisti kolegos pasakyti, ar ir na, tapti mėgiamu parlamentaru, ar vis tik norite iš tikrųjų kelti visiems problemų ir man problemų. Čia jau jūsų reikalas bus. Tiesiog aš jums duosiu ženklą, kai mintarties. Taigi, prašau, panas Demera, pirmas. Ačiū dėl Europolo. Taip, čia jau yra griežta riba. 610 balsų paremė mano nuomonę. Reikia daugiau geres, geresnio parlamentinio stebėjimo, to, daugiau negu siūlo komisija ir taryba. Nenorime, kad visi sprendimai būtų pirmi komisijos, reikia administracinės tarnybos, kuriame dalyvautų visos, visos 28 valstybės. Taip pat negalima vartoti terminų nelegali migracija. Reikia kalbėti ir taip pat reikia nevartoti terminą, kad tai yra nusikalstama migracija. Taip pat siekiant ginti migracijos teisę, reikia geriau saugoti iš, išorės sienas bei oruosius ir kitus punktus. Taip pat aš pastebėti, kad taryboje yra vienbalsiškumas. Įskyrus 11 valstybių, kuriuose prieš tiek. Ačiū dabar Silvi, prašau, Silvi Bujo. Aš taip pat trumpai pasistengsiu kalbėti, tačiau prašau pateikti papildomos informacijos susijusios su migracijos klausimu Prieš kurį laiką buvo pateikti atitinkami bendro pobūdžio pasiūlymai, tačiau konkrečių pasiūlymų pasigendamas, sprendžiant šiuo metu patiriamus iššūkius, kokiais veiksmais ketiname pradėti vykdyti nuoseklę migrantus apsaugančią politiką, derindami veiksmus su ir tarp valstybių narių kalbant apie legalę migraciją, ar manote, kad ES turėtų vykdyti legalios migracijos politiką? siekiant sumažinti nelegalios migracijos apimtis, kalbant apie prieglopščio suteikimo tvarką, pristatėte Italijos pasiūlymus dėl teismų sprendimo suteikti politinį prieglopsti arba suteikti prieglopsti pripažinimo, kokių priemonių ketinate imtis tam, kad e, diskusijos e, dėl solidarumo priemonių taikymo pasistumėtų į priekį, ypač siekiant e, priimti daugiau pabėgėlių valstybėse narėse. Noriu pasiūlyti ministrams, kad atsakant į rimtus klausimus, jeigu pritrūktų laiko, galbūt galėtumėte pateikti atsakymus vėliau raštu. Ana Hed dabar klaus. O po to Sofija Initfeld. Ačiū, norėčiau užduoti klausimą susijusiu su kova su prekyba žmonėmis, rengiau atinkamą pranešimą prieš tvirtinant direktyvą. Kaip ketinate mažinti paklausą prekybą žmonėmis? Jūs savo programoje apie tai nieko e, neminite prekybos žmonėmis Europoje šiuo metu didėja, todėl kad didėja paklausa. Direktyvos 18 punkte kalbama apie būtinybę kovoti su paklausa. 23 punkte teigiama, kad valstybės narės 2015 ir 2016 metais e, turėtų pateikti išsamesnės informacijos komisijai ir parlamentui apie tai, kokiu veiksmu ėmėsi, stengdamasis mažinti prekybos žmonėmis paslau, paklausą, taigi kokiu veiksmu ketinate imtis, kad šią paklausą sumažintume. Sofija Inetfeld, ačiū pirmininkė. Norėčiau pareikšti savo nusivylimą dėl e, procedūrų, nes kai kurie kolegos gali klausti 4-5 minutės, o mums liekama paliekama minutė pabaigoje ir galbūt netgi be galimybės išgirsti atsakymo, ką Italija ketina daryti, siekdama išjudinti iš mirties taško darybos dėl skaidrumo reglamento. Ar e, pirmininkaujanti šalis sutiktų, kad yra visiška gėda, tai kaip e, taryba siekia apeiti teismo e, sprendimus, kuriuose teigiama, kad valstybės narės turėtų būti minimos posėdžių protokolos, tam tikras pozicijas reiškint, e, tuo tarpu dabar tai paliekama valstybė narių nuožiūrai. Be to, aš jau penkis metus e, siekiu gauti prieigą prie dokumentų susijusių su teismo sprendimu, kuris buvo man naudingas ir niekaip negaunu. kalbant apie duomenų sulaikymo direktyvą, buvo daug klausimų užduota, neišgirdome atsakymo. Ar nemanote, kad yra gėdinga, jog valstybės narės savo e, teisės aktų nėra atitinkamai pritaikiusios? Ana Gomes dabar. Iš tiesų, E, džiaugiuosi, kad buvo surinktas neformalus užsienio reikalų komiteto ir užsienio reikalų tarybos užsienio reikalų ministrų susitikimas, ypač svarstant padėti tokiose žlugusiose šalise kaip e, Libijos saugumo ir gynybos politikos misijai reikia skirti daugiau dėmesio, tačiau taip pat turime aiškiai pasakyti, kad mes dabartiniais veiksmais tik tai svarstome išteklius, išvaistome išteklius, galėtume juos veiksmingiau panaudoti, pavyzdžiui, viduržėme jūroje, kovodami su nelegalia migracija ir daugiau dėmesio skirti legaliai migracijai. Kalbant apie <laughs> pinigų plovimo direktyvos. Ar ketinate įtraukti arba pradėti e, peržiūrėti <clears throat> atitinkamus registrus susijusius su informacija apie įmonių valdymą tam, kad veiksmingiau kovotume su ekonominiais nusikaltimais. Cecil Kiangi. Ačiū ministrams už tai, kad atvyko su mumis susitikti. Tris klausimus turiu. Pirmasis. Kaip Italija pirmininkaudama Europos Sąjungai ketina užkirsti kelią organizuoto nusikalstamumo atstovams dalyvauti e, legalioje, legalioje ekonominėje veikloje. Kaip ketinate užkirsti kelią e, rasizmo, ksenofobijos skatinimui Europoje? Kalbant apie Europos pilietybę, kokiu veiksmu imsitės, kad Europos Sąjungos lygmenį būtų nustatyti bendri pilietybės suteikimo kriterijai? Ar Italija užtikrintų, kad e, imigrantų vaikai gautų automatiškai pilietybę valstybėse narise. Lopes Agilar. Ačiū Klodai, aš taip pat linkiu pirmininkaujančiai Italijai visokio pasiekmės pirmininkavimo metu. Kadangi buvau šio komiteto pirmininkas e, ir e, buvau ministras Italijos vyriausybėje, tai norėčiau pakalbėti apie neapykantos skatinimą su juos susijusiu nusikalstamą veiklą. Kokiu veiksmu galėtume imtis e, tam, kad e, komisija, kitos institucijos galėtų veiksmingiau kovoti su tokio pobūdžio nusikaltimais, kokiu veiksmu galėtume imtis tam, kad išmeties taško iš aklavitės pajudintume e, du svarbius teisės aktus e, susijusius su, su duomenų apsauga ir legalia migracija. E, dėl Europos prokuratūros veiklos, rengiau pranešimą dėl ES finansinių interesų ir jau dabar esu pasirengęs dalyvauti tinkamuose trišalėse darybose, nes turime imtis ko veiksmingesnių veiksmų ir pastangų tam, kad ši tema, kuri labai svarbi prokuratūros veiklai, dar būtų patvirtinta per šį pusmetį. Jean Lambert dabar. Thank you, President. Um... Ačiū pirmininkė. Mano klausimas susijęs su ES piliečių teisėmis. Viena iš jų yra nediskriminavimo teisė. Gal galėtumėte papasakoti, kaip jūs įsivaizduojate geriau užtikrinti dabartinių teisės aktų taikymą, kai kalbame apie vienodas sąlygas ir nediskriminavimą religinių pagrindų ar kilmės pagrindų. Taip pat kaip ketinama užtikrinti vienodas teisės Romų tautybės piliečiams. kokių žingsnių imsite šią linkmę? Be abejo, parlamento pranešėjas E, mielai padės tarybai diskusijose, jeigu to prireiks. Šie klausimai yra labai svarbus ir mes turėtume pasistumėti į priekį šiais klausimais. Ačiū, ponė Daliai. Marian. Ačiū, pirmininkė. Noriu paklausti ministro Alfano apie operaciją Marinostrum. Žinome, kad e, yra išgelbstima šimtai gyvybių. E, žinau, kad Maltoje vyksta didžiulė operacija, būtent ši operacija ir ji e, yra didžiulis spaudimas finansinė prasme. Mes norėtume, kad Italija šioje operacijoje aktyviau dalyvautų. Noriu paklausti, ko konkrečiai tikisi Italija. Uh, Ar e, jūs tikitės, kad ES perims šią operaciją Mare Nostrum? Ar jūs tikitės finansinės pagalbos? Turint omeny, kad Italija per mėnesį sumoka 9 milijonus eurų. Ko tikisi Italija ir kokios yra įsitraukimo taisyklės, kurias dabar svarsto ES? Ačiū. Dabar ponia Piri. Ačiū. Kaip jau buvo pasakyta, e, džihado e, kovotojai Sirijoje sugrįžo. Tad noriu paklausti, kaip e, Italija ketina spręsti šitą problemą. Ar Italijos piliečiai gali daryti prielaidą, kad nacionalinės žvalgybos institucijos bendradarbiaus ir keisis informaciją? Ir kaip jūs užtikrinsite, kad uh, E, tarp valstybių narių padidėtų bendradarbiavimas siekiant užtikrinti kelią radikalizacijai. Ačiū, ponas Hala. Ačiū, pirmininkė. Daug kartų nuo viduržėmio jūros krizės buvo iškelta iškelta ta idėja ir šiame komitete taip pat, kad mes nelegalią migraciją galime sumažinti e, įvesdami naujus legalius būdus atvykti į Europą. Tačiau atrodo, kad tai nepalėtė problemos šaknų. Tai yra Europa negali pasiūlyti darbo vietų šimtiems tūkstančių ar netgi milijonų, e, milijonams žmonių, e, kurie dažniausiai neturi jokių įgūdžių. Ir tų, taip tik didėja neintegruota socialinių ir, ekono, socialinių ir ekonominių um, aspektų uh, gyventojų dalis Europoje. Šitos problemos išlieka nepriklausomai nuo to, ar į Europą žmonės atvyksta legaliais ar nelegaliais būdais. Todėl aš norėčiau žinoti, kokia yra jūsų strateginė vizija apie tai, kaip spręsti migracijos spaudimo klausimą. Uh, nepažeidžiant E, nei tų žmonių teisių, kurie turi teisę gauti e, apsaugą, nei pažeidžiant socialinės gerovės sistemų. Pone Saks, labai ačiū. Aš e, labai trumpai pasistengsiu atsakyti šios klausimus. E, mes norime užkirsti kelią masiniams šnipinėjimams ir tai buvo išsakyta e, pateiktoje ataskaitoje, apie tai jau buvo kalbėta. Taip pat mes pamiršome, kad mums sustarė įspūdis, jog įmonėms reikia labai aiškaus plano, kaip šitos E, kaip, šita, e, kaip bus užtikrintos jų teisės, taip pat kova su e, nusikalstamumu internete ir taip pat ką mes darysime dėl duomenų išsaugojimo. Taip pat jau buvo kalbėta apie religinį fundamentalizmą mes turime dabar, išgyvename dabar išbandymą, kokios yra mūsų vertybės ir kokios yra mūsų teisės. Ir galiausiai dabar dėl prokuratūros ir Eurojusto man atrodo, kad mums reikia konkrečios procesinės teisės, kai kalbame apie Europos prokuratūrą, kurią turime sukurti. Exactly minute, well Ačiū, suspėjote į vieną minutę, gerai. Toliau, pone Miselinė. Kaip ponas Orlando kalbėjo, aš negirdėjau, kad jis paminėtų ehm, teismų E, civilinę atsakomybę. Prieš Italiją iškelta daug bylų ir gali būti, jog Italijoje kils problemų. Tai yra e, teismų, piliečių pasitikėjimas teismais labai sumažėjo. Dėl vaikų. Vaikai gali būti įkalinami kartu su savo motinomis ir laikomi kalėjimuose iki šešerių metų nežmoniškomis sąlygomis. Aš maniau, kad teisės sienos bus e, esminis klausimas. E, jūs sakėte, kad Frontexas čia atlieka labai svarbu vaidmenį. Galbūt e, Frontexo vadovas galėtų būti italas. Norėčiau sužinoti, kaip Mare Nostrum bus absorbuota į Frontex. Uh, Daug kas buvo e, sakoma apie Europos sienų apsaugą. Tai kainuos 380 milijonų eurų, e, tačiau tai nėra maža suma, ypač kai mes kalbame apie nelydimus mažamečius Italijoje. Mes žinome, kai jie atvažiuoja į Europą, į Italiją, tai yra tik užfiksuojamas skaičius, tačiau e, nesekiama, kas su jais vykstama vėliau. Man įdomu būtų sužinoti, ką pirmininkaujančioji valstybė ketina daryti šioje srityje. Toliau ponas Fontana. E, noriu paklausti pono Alfana. Mare Nostrum E, operacija. Be abejo, mes turime apsaugoti žmonės, kurie bėga ir turime užtikrinti jiems saugumą. Reikia rasti pusiausvirą. Tie žmonės, kurie vis e, dažniau atvyksta Europą, jų daugėja. E, tačiau jeigu jie neturi dokumentų, kaip jie identifikuojami, kokios procedūros taikomos, ar vyksta kažkoks sertifikavimas ar automatiškai, ar yra sudėtingesnių procedūrų, o kai žmonės yra identifikuojami, tai kiek iš jų gauna teisėjai prieglopsti, kiek iš jų bėga tikrai nuo karo ir kiek yra tokių, kurie e, gali būti kvalifikuojami kaip slapti imigrantai, ką mes tada su jais darome. E, ypač Italijos valdžios institucijos, nors aš suprantu, kad bendradarbiavimas su Europos e, institucijomis yra labai svarbus, kai yra tokie didžiuliai imigrantų srautai, tai kai kurie e, žmonės galbūt e, vyksta tranzitu. Kaip yra užtikrinamas jų saugumas? No. Okay. Next, Mr. Nagy. Ponas Nagy. Oh, Mrs. Ogars, here, sorry. I... Uh, Atsiprašau, ponas Saugar atėjo, tai stiksiu žodį, ponai Saugar. Taip, ačiū, labai trumpai kalbėsiu apie šiandienas ir Rumuniją ir kada viskas bus tvarkyta. Taip pat minėjote pamatinės teisės. Ar žinote, kas vyksta Graikijoje, Slovakijoje, Rumunijoje? Ką čia galima padaryti? Kaip galima priversti tas valstybės, kad jos gerbtų savo valstybės, ES e, piliečius, savo piliečius? Labai ačiū. Taip, tikrai pasakėte trumpai paskui ponia Arnaki. Matau, ponas Nagyra, prašau, žodis jums. Turiu klausimą ponui ministrui Alfano. Klausimą apie migraciją. Tai siejasi su Ukraina bei Slovakija. Mes esame Ukrainos kaimynai, turime sieną su Ukraina. Ir šimtai tūkstančių migrantų, kurie migruoja dėl humanitarinių priežasčių, gali staiga atsidurti prie ES sienų. Ir, na, tai gali kelti didelių iššūkių. Kyla klausimas, kas jų, kas jų lauks, tų migrantų. Kita problema. Nelegali migracija, ekono, ekonominiais tikslais. Tai yra didžiulė problema. Ar įmanoma prevencinių priemonių imtis? Ypač turint galvoje problemą su prekyba žmonėmis. Žmonėms yra prižadamos labai geros sąlygos ir jie dažnai nuviliami ir apgaunami yra gal prevencijos daugiau reikia, informavimo daugiau, tose šalise, iš kur migrantai vyksta. Čia galbūt galėtų nevyriausybinės organizacijos užsimti tuo ir ES finansuoti tai galėtų padėti. Galėtumėm e, aiškinti žiniasklaidoje, vietinė žiniasklaidoje, kad migrantai negali laukti, jog tikrai gaus nemokamai būstą, ne, puikų darbą gaus gerai apmokamą, o būtent tokių dalykų prižada kontrabandininkai ar priekyviai žmonėmis. Taip pat reikia turėti galvoje, kad kitoje geležinės uždangos pusėje mes niekada negaudom tinkamos informacijos, o dabar reikalai kitokią informaciją galim skleisti laisviau. Ačiū. Pone Kapriel. Ačiū, pone pirmininkė, pone Alfano. Daug dėmesio skiriate Europos e, vienybės stiprinimui Tačiau e, tai taip pat susiję ir su e, dviejų rūšių piliečių e, <clears throat> tam tikrų sukirimų. Kalbant apie santykius su Kanada, noriu pasakyti, kad čia pasirašant atitinkamą sutarimą nebuvo uh, vadovaujamasi abipusiškumo principu, noriu paklausti, kokiu veiksmu Italija ketina imtis, kad čia padėtis pasikeistų, ponė Orlando. Kaip ketinate 2011 m. balandžio mėnesio direktyvą gyvendinti arba siekti, kad jos nuostatos būtų perkeltos į valstybių narių teis, teisiną tam, kad būtų užkistas kelias prekybai žmonėmis bei kad būtų e, daugiau dėmesio skiriama šiam klausimui kontroliuojant socialinius tinklus ir internetą. Pas Jurek, ačiū. 2 milijonai europiečių praėjusiais metais pasirašė peticiją One of Us, kuri vadinosi, dauguma iš jų pasirašysių buvo Italijos atstovai. Italija turi puikia galimybė dabar iškelti šį, šią piliečių iniciatyvą į aukštesnį lygį, siekiant, kad ES ne e, finansuotų e, neštumo nutraukimo veiklos pietų e, valstybėse mes turime daugiau dėmesio skirti solidarumams, o ne abortui. Europos komisija praktiškai ignoravo šią piliečių iniciatyvą, tačiau Lenkija per savo pirmininkavimą turėtų galimybę paremti ypač savo šalių piliečius ir iškelti šį klausimą, kuri, kuris yra labai svarbus ne tik Italijos piliečiams, tačiau ir dviem milijonams mano minėtų europiečių. Pone Penelį dabar kalbėsiu. Grazie, due domande rapide su. Labai ačiū, du trumpi klausimai. Dėl dviejų naujų įstaigų, kurios numatomos Europos Sąjungoje. Komisaras migracijai, Junkeris apie tai kalbėjo. Kok, kokios, kokie galėjom turėtų būti suteikti šiam, suteikti šiam postui, kokios sinergijos numatomos, kokios programos galėtų būti. Čia Frontex galbūt eis ar kas nors kito. E, Taip pat e, galbūt humanitarinių koridorių rengimas. Antras klausimas. Prokuratūra. Ministre Olando, kiek man tai yra realu galvoti, kad čia būtų galima traukti kovą su mafija? Bei Krim komiteto veikla, kiek siejasi nes kalbant apie finansinį sukčiavimą visoje Europoje, tai mafija tikrai yra labai stiprus veiksnys. Ačiū. Taip, ačiū ir paskutinis kalbėtojas ponė Bimberg. Ar jį yra? Labai ačiū. Atrodo, minėjote, kad e, bus, kalba, bus Europos Sąjungoje rengiama bendra prieglaušų prašymo politika ir kaip tai bus daryta ar kiekvienai valstybei nariai bus sprendžiama, kiek jie turės priimti žmonių, ar kaip. Juk, juk turėtų kiekviena valstybė pati nu, galėtų nuspręsti tokius dalykus. Kaip priimti, kiek priimti ir kaip juos, kokiamis sąlygomis, kokias sąlygas jiems suteikti. Taip pat aš turiu grįžti prie pono Alfano išsakytų minčių apie tai, kad reikia pakankamai finansuoti pozicijas. Tai manau, kad tai yra labai, geras, labai gera pastaba. Aš iš, esu iš šiaurinės Europos šalies, Švedijos. Ir mes primame 12 kartų daugiau migrantų negu kitos Europos valstybės. Na, mes turime vietos ir pinigų, bet tai neužteks to visam laikui. Reikėtų kitos valstybės narės taip pat imtųsi veiksmų. Labai ačiū. Ačiū. Pirmininkas dėkoja. Pirmininkas taip pat klausė vertėjų, ar jie gali truputėlį palaukti ir pratesti posėdį. Taip, kolegos, neįmanoma bus mūsų kalbėtams atsakyti visus klausimus. Na, klausimą buvo tik po minutę ir panašu, kad praktika gal ir pasiteisino. Kad tikrai paskui paskatino tai sus, sutraukti klausimus. Galbūt tik kontroversiškai skamba mano mintis ši, bet taip jau yra. Tačiau galbūt reikėtų kažkaip kitaip sugalvoti, kaip čia elgtis. Nes pirmikauti valstybė, na dabar turėtų aptarti visus klausimus. Ir tikrai tai sunku ir reikės galbūt su koordinatorius pakalbėti, kaip geriau būtų galima apie tai pakalbėti, kad ypač nauji nariai gautų teisę ir galimybę pasakyti, ką nori pasakyti. Tiesiog, kad Žinoma, žinoma, suprantama, kad visi nori pasakyti to pačius temomis ir pasakyti tos pačius dalykus, taip jau yra, politikai esame, reikia, reikia politinių pareiškimų. Tai dabar prašysiu mūsų kalbėtojų dviejų dalykų, kad jeigu dabar negali atsakyti pačius klausimus, galbūt galėtų raštu atsakyti, jeigu tai manoma yra. E, o, bet bet tikrai atveju labai trumpai tokį baigiamąjį žodį kiekvienas, kad ministras pasakytų. Ir taip pat pirmininkas dar kartą dėkoja vertėjams už kantrybę. Ir pradedama bus nuo pono Alfano. Galbūt tik minutę, kaip kalbėtojai. Na, visi jūs, visi jūs kalbėt po pusantos minutės. Na, taip, visų pirma, tai labai ačiū visiems, labai trumpai kalbėsiu. Taigi, tris mintas. Dvi mintas. Taigi, tie paskutiniai užduoti klausimai parodo, kokia sunkiai užduotis mums klius ir kaip svarbu yra migracija, vidaus saugumas, terorizmas, kaip tai susiję yra tarpusavyje, kad reikia solidarumo daugiau, dosnumo daugiau, taip pat reikia užtikrinti geresnį saugumą mūsų piliečiams. Tad mūsų strategijos remsis agentūrų rėmimu bei didelė dalimi sieksime, kad būtų stiprinama Europos Sąjunga kaip vienetas, kuris dalyvauja užsienio reikaluose. Tai būtų didelė priemonė, gera priemonė spręsti migracijos klausimams. Taip pat tai padėtų atskirti legalų, legalią migraciją ir kovoti su nelegale imigracija. Ir tai tikrai vat, priklauso nuo to, ko, kiek mes būsime pasiryžę griežtai veikti savo užsienio politikos srityje. Ypač kalbukos su terorizmu, nes tai grasina visų mūsų ateičiai. Mes turime savo rankose galimybę įtikinti Europos piliečius, kad Europai gyventi saugu. Daug kolegų išsakė pozicijas, kad e, būtų galima sustiprinti Eurosur ir Europol agentūrų vaidmenį, Sepol taip pat. Manau, kad Europa negali prisimti rizikos, neveikl, neveiklumo rizikos. Būtent tai yra svarbus dalykas po Stokholmo. Stokholme buvo numatytos gairės Europos Sąjungai ir tenais numatytas didelės ambicijos, o Stokholmo 5 metų programai baigiantis, mūsų tikslas dabar bus atnaujinti tuos tikslus ir juos įgyvendinti. Nes jeigu vidaus reikalų saugumo, teisingumo srityje bus pasakyta, jog nieko nedaroma yra ir kad tenais galioja vietinės sistemos bei vietinių valstybių narių egoizmas siautėja, tai tuomet bus labai sunku ES kontos vaidmenį vaidinti kaip bendryjai, taip pat vaidinti vaidmenį e, pasaulio lygių, nes mes turime europinę sistemą, trečiai ramsti, kuris, turi būti, kuris yra na, esminės svarbos šioms ir taip pat Europos ateičiai. Ir piliečių teisės ir iš esmės sėti su saugumu. Vėlgi, migracija yra vienas dalykų, kuris paveiks ES ateitį. Čia reikia atsižvelgti į tai, kad turime pritraukti reikiamų specialistų į Europą ir kad būtų vienodos visiems sąlygos. Taip pat ES neturi nustoti būti svetinga vieta. Iš esmės atrodo, kad visi klausimai, kurie buvo užduoti, rodo, jog šis komitetas yra ta vieta, kur, kur kaip tik reikia diskutuoti dėl strategijų šioje srityje. Ir tikiuosi, kad mes visi bendraviausime kartu su šio komitetu. Šioje srityje tad pirmininkė, aš vėl pabrėžti, kad bet kada grįšiu į komitetą, jeigu jums to reikės, pasidalinti žiniomis apie pažangą. Ačiū. Taip ačiū dabar, ponė Orlando, prašau jums baigimas žodis. Ačiū. Taip, dėl smets duomenų. E, numatėme, pamatėme, kad yra teisinis vakumas, kuris kelia daug problemų ir reikia mūsų sistemas spręsti vieną prie kitos tačiau taip pat nenorime, kad būtų garantijų daugiau sumažinta, nes kai kurios valstybės yra numačios labai daug garantijų savo piliečių apsaugai. Kitas dalykas. Taip pat reikia numatyti sistemą dėl teisės būti pamirštu. Reikia dar pažiūrėti, ko, ko šias rytį pasikė Graikija, pirmininkavusi Graikija ir galbūt galima bus pažengti toliau. Ir pasakytina, kad tai yra teismo sprendimas, kurį reikia gerbti, reikia jį atsižvelgti. Tačiau svarbu yra tai, kad būtų daroma pažanga per mūsų semestrą. Kol kas buvo padėtas tik neformalus posėdis. Suprantame, kad bus, e, gali būti esminių iššūkių. Yra padaryta pažangos duomenų tvarkymo srityje, bei duomenų viešinimo ir pateikimo viešosiams įstaigoms srityje. nežinau tikrai padaryta viskas, kas buvo būtina. Manau, kad reikia tikrai labai daug pastangų skirti būtent šiai temai. Tikrai svarbu būtų, kad ne, na, atsilikti į, į visus iškeltus klausimus, ne, ne tik apie prokuratūrą. O kitus dalykus galbūt galėsiu dabar tik paminėti. Uh, Tačiau klausimas, ar yra vieningumas, vienbalsiškumas taryboje, tai atsakymas ne. Tačiau yra svarbu, kad būtų pasiektas kuo desnis, kuo platesnis sutarimas. Kitas svarbus dalykas. Mes neturėtumėm kurti tokios sistemos, kuri tik koordinuotų skirtingas jurisdikcijas, o ir neturėtų iki autonomiškų funkcijų. Ne, reikia tai subalansuoti. Taip pat reikia užtikrinti, kad balansas pusės yra labai tinkami, ir, o tam reikia konsensuso. Reikia užtikrinti, kad tos skirtingos jurisdikcijos būtų kuo labiau suderintos ir suartintos. Tiesiog e, kitų atveju nebepavyktų pasiekti mūsų tikslų ir, na, negalėtume įgyvendinti pakankamai abicingų tikslų. O dabar dėl sukčiavimo prieš Europos Sąjungą, tai ar mafija tokių sukčiavimą vykdo? Na, žinoma, mafija taip pat. Ir tokiais atvejais taip pat ir prokuratūra užsims mafijos klausimų. Tačiau kol kas yra sunku taip iš karto atsakyti klausimus dėl dėl e, paskirstimo e, atsakomybių. Mes turime Italijos specialius įstatymus, kurie šį klausimą sprendžia, tačiau galbūt ne visas valstybės turi tokius įstatymus. Vis tik galima daug pažangos padaryti, kad būtų galima suderinti teisės aktus tarp valstybių narių, kad būtų lengviau konfiskuoti arba išaldyti jų turtą ir aš sieksiu real, realios pažangos per timas šis mėnesius. Tačiau negalime kelti nerealių tikslų. Taip pat buvo klausimų apie Italiją, tačiau atsakysiu tuos Italiją. Ačiū. Taip, labai ačiū. E, išklausėme ir, valstybių, ir, ir, ir kitų narių komentarus ir dabar noriu pasakyti, kad tikrai supratome, kad labai svarbu yra kurti bendrą strategiją vidaus saugumui artimiausiam laikotarpiu ir taip pat tikimės, kad rinkantį valstybę daug padarys pažangos. Toliau diskutuojant dėl reglamento, taip pat dėl viduržėm jūros klausimų ir labai jums dėkojame. Dėkojame už pristatymus, už atsakymus ir taip pat labai dėkojame nariams už kantrybę. Ačiū.